Okay, colleagues, uh, could we start? We have a full uh, agenda. We have a huge... Kolegos, uh, jeigu galime pradėkime, nes darbo mūsų laukia daug. Turime puikų, di, puikia didelę salę. Šiandieną dirbsime uh, kartu su užsienio reikalų komitetu. Matote darbo atvarkę prieš save ir turite ką papildyti. Ne, tai tada tvirtiname. E, Lapkričio 29-osios posėdžio protokolas jums yra išplatintas. Ar kas nors nori ką nors pakeisti, pataisyti, ne? Tai tuomet pirmininkės pranešimai. Protokolą tvirtiname ir pirmininkės pranešimai. E per praeitą išplėstinį biuro posėdį buvo pasakyta, kad tokiame biure reikia labai akcentuoti, kad biuras išplėstinis priima labai daug sprendimų. Pagrindinės frakcijos ir kitos frakcijos, kurios pasisakė per e, biuro posėdį, teigia, jog ateityje turėtume e, paskelbti temą ir e, numatyti, kas e, rengs savo iniciatyvą pranešimus, bet AFET balsuos dėl tų dalykų. Ponas Brokas ir aš pati. Uh, kartu apibriešime mūsų politikos veiksmus ateityje. E, atmosfera išplėsnėme biure FED buvo labai palanki, labai e, teigiama, e, siūloma dirbti savo ruoštų, tačiau padėti vieni kitiems ir remti vieni kitų darbo tvarkė. Taip pat turėtume vengti dubliavimo ir geriau derinti veiksmus, kai parenkame tyrimus. E, Strasbūre buvo. Taip pat dėl Strasbūro mes susitiksime Strasbūre ir e, toliau e, aptarsime visus klausimus, aš apie tai jūs informuosiu. Kalbėjome ir apie rezoliuciją žmogaus teisų tarybai Ženevoje. Labai geras sutikimas buvo su kai kuriais nariais, delegatais, kurie vyksta. Ten kitą savaitę tikriausiai jau bus parengta uh, rezoliuciją pagal suderintą konsensuso principų ir kai kurios frakcijos turėtų pateikti pakeitimus. Kaip sakiau, e, kasmet rezoliucija būna panaši, bet po arabų pavasario atsirado naujų pastraipų, ypač konkretesnių elementų dėl naujų iššūkių. Susitik susitikau su naujoju pirmininku, ponu Šulc, buvo labai gražus, malonus e, žestas iš jo pusės e, susitikti su pakomitečio pirmininkė. E, jisai pabrėžė, jog parlamentui žmogaus teisės labai svarbios, kad labai svarbu yra padidinti parlamento matomumą ir kad jis mus rems visokiojo pašioje srityje. Tai Jis neturi tiek daug kelionių planų, tačiau vyks į Rusiją ir Kiniją. Ir e, jis, e, atsižiūrėdamas į finansavimo reikalus, labai aktyviai dirbs Briuselėje. Galbūt e, rugsėjai jis atvyks ir į mūsų pakomitetį, kad galėtume apskeisti nuomonėmis po jo kelionių. Vicepirmininkų lygie ponas Macmillan Scott E, yra perinktas ir jisai toliau užsijims žmogaus teisų klausimais ir Sakarovo tinklu. Darbo grupė dėl finansų priemonės, demokratijai ir žmogaus teisėm buvo susitikusi. Ši darbo grupė įkurta Mūsų, e, aš pati ir pirmininkauju tai darbo grupiai, mes 12 e, metais e, gavome daugiau pinigų negu anksčiau, tai yra labai geras dalykas. Ir Ana Gomeš taip pat daug dėmesio skiria rinkimams, mes rinkimams gavome daugiau lėšų ir tai atsispindi atitinkamuose pranešimuose. Vakar E, ryte sustikau su ES e, delegacijų atstovais, kurie užsima žmogaus teisėmis. Buvo labai įdomu su jais pakalbėti apie problemas darbo vietoje. E, ir labai svarbu užtikrinti, kad delegatūrose jie galėtų tarti savo žodį, pasisakyti mačiau, kad e, tarp tų žmonių, su kuriais susitikau, daugiausiai yra e, vyriškiai, jau nelabai jauni. Galvojau, kad tai bus, bet iš tikrųjų pamačiau jaunus žmonės, labai daug moterų. Ir jeigu e, pasakysiu, kad iš jų supratau, jog nelabai lengva kovoti už žmogaus teisės. Aš jiems e, pasakiau, kad ir mums labai svarbu, jog jie e, pateiktų mums informaciją e, susitikimuose parlamente, kai kreipiasi į mus delegatūros vadovai. Europos taryba dabar ponas Muisnieks yra Latvijos atstovas, kuris atsakingas už žmogaus teisės. Mm Jis anksčiau vadovavo Europos komisijai. E, komisijai e, prieš rasizmą ir netoleranciją Europos taryboje. Aš pakviečiau e, jį į kitą posėdį. Taip pat e, Strasbūrė sutiksiu su ponu Hamabek ir jam padėkosiu už malonų bendradarbiavimą su mūsų pakomitečių dėl Rusijos ir Sirijos. Aš kaip pirmininkė vasario ketvirtą padariau pareiškimą ir priminiau Rusijai apie jos prievolės žmogaus teisų srityje, balsuojant e, dėl rezoliucijos Junktinių tautų saugumo taryboje. Tačiau e, Rusijai tai neatsižvelgia, o pranešime spaudai aš dar pabrėžiau, jog mes kritikuojame e, Rusijos karinę paramą prezidentui Alasadui. As Ir vasario ketvirtąją aš taip pat pasakiau, kad Rusija turėtų remti taikius procesus ir susirinkimo laisvę. Sustikau su Maroko ambasadoriumi prieš keletą savaičių taip pat ir uh, kalbėjau apie buvusį bokso čempioną, kuris nuteistas mirti uh, Bet buvo kalbama apie tai, kad teismo procesas netitiko tarptautinių standartų ir pabrėžiau, kad būtų labai e, malonu, jeigu karalius suteiktų ją malonę. Taip ir atsitiko, tai yra labai gerai. Dėl kitų dviejų atvejų aš nežinau, koks yra rezultatas, bet šis elementas yra labai pozityvus. E, kitas dalykas e, - Eritrėjos E, valdžia ir Davido įsako atvejais, daug kas iš jūsų jau daug metų bandote jam padėti, jis yra švedas, e, žurnalistas. Aš e, kreipiausi į ES delegaciją Asmaroje ir parlamento vadovą įsigilinti į šį klausimą. Tikiuosi, kad tylioji demokratija bus e, naudinga, duos rezultatų, tačiau šis atvejs labai sudėtingas. Su grafu Lamsdorfu, e, pirmininku Junktinių tautų darbo grupės, e, atsiskaityti e, AFET į, e, apie vizitą į, į Junktinių tautų generalinę asamblėją lapkritį mes norėjome pateikti ataskaitę, tačiau kol kas neradome datos. Ir e, pasakysiu tik tai jums, kad mes e, buvome abu pirmininkai delegacijos. Mūsų delegacijai atstovavo ponė e, Andrikienė dar ir ponas Sala, buvome trys iš mūsų pakomitečio, surenkta buvo keletą susitikimų, kalbėjome apie žmogaus teisų situaciją E, daug dėmesio skiriame artimiesiems rytams, su Izraelio ambasadoriumi turėjome įdomų susitikimą, taip pat e, su Palestinos atstovu. Diskusijose labai daug kalbama buvo apie tai, kaip e, Generalinė asamblė apsispręs dėl palestiniečių prašymo būti pripažintiems kaip valstybei jungtinėse tautose. Uh, Taip pat kalbėjome apie Libiją, Siriją, Egiptą susitikimuose. Su Kristofros kalbėjome labai įdomiai apie padėtį vakarų Saharoje. Išsamei negaliu visko jums papasakoti, tačiau jo manimu arabų pas, pavasaris neturėjo daug įtakos politiniam sprendimui šio konflikto žmogaus teisų padėties nepagerino. Vakarų Saharai skirsime dėmesį pirmą pusmetį, pabandysime dabar įsiaiškinti, ar su ponu Brok, ar negalėtume surenkti su AFET bendro posėdžio. Kristofer Ros sakė, kad jis norėtų atvykti. Jisai e, pernai e, nesureagavo į AFET kvietimą, bet turime siekti, kad šiais metais e, toks sustikimas įvyko. Dėl žmo, įvyktų dėl žmogaus teisių. Uh, Sužinojome iš ES delegacijos vadovo daug dalykų. E, Generalinė asamblėja balsuos dėl arabų pavasario. Dabar matome, kad arabų šalis balsuoja kitaip negu anksčiau. Vis e, dažniau pripažįstama, kokią svarbą turi žmogaus teisės ir kad reikėtų integruoti geriau žmogaus teisės į jungtinių tautų vidaus e, darbus. Lakvičio mėnesį e, buvo labai malonu pastebėti, kad rezoliucija buvo rengiama dėl Sirijos ir kad ji buvo labai toli siekianti. Tačiau, kaip e, pamatėme, kad ji niekur toliau nenukeliavo. Apsiribuota saugumo taryba buvo kalbama apie e, karo nusikaltimus ir buvo raginamas saugumo taryba kreiptis į tarptautinį baudžiamąjį teismą dėl jų, tačiau dėje taip neįvyko, tai nebuvo patvirtinta. Vienas iš kitų teigiamų elementų buvo tai, kad Sulaukėme daug paramos, e, skiriant specialų pranešėją dėl Irano. Tačiau kol kas e, viskas iki galo nenuspręsta. Dar e, vienas dalykas, sužinojome, kad universali periodinė peržiūra rezultatas yra teigiamas. Šalis sutinka būti kritikuojamos, kritiškai vertinamos kitų ir sakoma, kad vertinimas yra teigiamas. Dabar jau bus surinkta daugeliu šalių šiais metais ir kitais metais antrą kartą e, universali visuotinė e, peržiūra ir bus žiūrima, ar jos įgyvenino tai, ką pasižadėjo jungtinėms tautoms. Manau, kad vertinimas bus kur kas tikslesnis ir pamatysime, ar universali visuotinė peržiūra e, daro kokį nors skirtumą. Bendrai manau, kad tai buvo tikrai naudingas e, renginys, susitikimas. Draugės su ponu grafu Lamsdorfu mes sėkmingai bendradarbiavome. Aš pirmininkavau visiems posėdžiams, bet dėl to jokių problemų neiškilo. Mes sutelkėme e, dėmesį į svarbiausius svarstytus klausimus. Ir Grafas Lamsdorfas pateiks ataskaitą užsienio reikalų komitete vasario 29-ąją. O tą dieną aš būsiu išvykusi su delegacija į Birmą. Taigi, ponė Andrikė, nebūtų labai gerai, jeigu jūs galėtumėte dalyvauti tame posėdėje ir paskui e, ir pristatyti mūsų pakomitečio poziciją. Tai tiek būtų pirmininkės pranešimų. <clears throat> Dabar periname prie pirmojo darbo tarkės punkto ir turėtumėme kalbėti apie išorės santykių tarnybos e, komunikatą dėl žmogaus teisų ir demokratijos svarbiausių, svarbiausio es išorės veiksmų elemento veiksmingesnio požiūrio formavimo. Manau, kad mes visi e, sus, esame susipažinę su, šia, su šiuo komunikatu. Pone Ešton pristatė šį tekstą gruodžio mėnesį ir tai bus mūsų diskusijų pagrindų, taip pat galėsime pateikti savo siūlymus. Prieš pristatant šį, prieš pasaulančiam komunikatui mes, buvom, mes buvome labai susirūpinę dėl viso proceso, nes jeigu tai yra galutinis etapas siekiant užtikrinti pažangą žmogaus teisų apsaugos rytyje, tai mums m, mm, tikrai nebū, mūsų nebūtų tenkinusi tokia padėtis, nes mes norime nešti savo indėlį į šias diskusijas. Aš sulaukiau išplėstinėme valdybos posėdėje komiteto mes jau apie tai kalbėjome ir nutarėme, kad tai yra atspirties pradžios taškas Taip pat iškeliame kai kurios klausimus, kalbėjome apie tai, kas svarbu mums. Ir dabar tikrai džiaugiamės tuo, kad turėsime daugiau laiko ir tuo, kad valstybės narė savo ruoštų um, inicijuoja išsamesnės diskusijas ir svarsto aktualias temas. Ir man atrodo dabar reik, galima tikėtis išsamesnių planų ir peržiūros uh, mechanizmų. Tai susijęs su ankstesniu mūsų darbo tvarkės punktu, kuomet svarstėme 2010 metinę ataskaitą ir nusprendėme, kad toje ataskaitoje turėtų būti minčių ir gairių dėl e, peržiūros žmogaus teisų srityje. Ir šį rytą nusprendėme, jog parlamento pranešimas dėl žmogaus teisų, padėties žmogaus teisų srityje peržiūros, um, kad pranešimą šią temą renks žaliųjų atstovas ponas Tavaris. Ir dabar mums niekas nebetrukdo imtis darbo. Ir todėl tikrai džiaugiuosi kad šiandien pas mus posėdėje yra ponas Popovskis iš išorės santykių tarnybos, išorės veiksmų tarnybos, kuris puikiai išmano šią sritį ir e, stengiasi užtikrinti tos temos aktualumą išorės veiksmų tarnyboje. Ir dabar išklausysime, e, ko pasiekta e, darbo grupėje, kuri užsima žmogaus teisų e, padėties peržiūrą. Taip pat e, pakomitetėje mes jau pateikėme pasiūlymus, jog to peržiūros proceso pabaigoje visos Europos institucijos turėtų susitarti ir paskelbti deklaraciją, pavyzdžiui, kurioje akcentuotų žmogaus teisų svarbą. Reikės pasižiūrėti, ar iš tikrųjų tai pavyks. Šį klausimą jau aptarėme su Danijos užsienio reikalų ministru, pirmininkančios valstybės atstovais. Jie neprieštarauja. Kitų valstybių narių atstovai taip pat palaiko šią idėją, taip pat ir nevyriausybinio organizacijų atstovai pasisako už tai. Dabar svarbiausia e, sudaryti veiksmų planą, kaip to pasiekti, kaip parengti tokį dokumentą. Uh, nes tai iliustruotų visų institucijų įsipareigojimą siekti žmogaus teisų įtvirtinimo. Aš kalbėdama su ponu Šulcu tai minėjau <clears throat> ir mums yra likę, mūsų kadencijos laikotarpio likę 2,5 metų. Ir geriausia būtų, jeigu toks tekstas būtų parengtas Danijos pirmininkavimo pabaigoje. Dabar suteiksiu žodį ponui Papovskijui. Ir e, norėtume išgirsti, kaip jums sekasi e, vykdyti žmogaus teisų padėties peržiūrą. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad aš esu vyras ir be to pilkų kostiumų, bet dėja nieko negaliu pakeisti. Iš tiesų, jūs teisingai pastebėjote, kad dabar yra proceso pradžia, bet kaip žinote, jis iki, iki šiol jau nemažai nuveikta. Ir jau gyvenita nemažai etapų žmogaus teisų e, peržiūros rytyje. Ir laikas, kurį e, skyrėme e, domėdamiesi visų suinteresuotų šalių nuomonėmis, tikrai buvo praleistas naudingai. Ir Europos parlamentas turi galimybę e, įstoti į šį procesą tikrai ankstyvame etape. E, jau 2010-aisiais prasidėjo e, šie susitikimai, jūsų, komiteto, jūsų pakomitečio atstovai taip pat dalyvavo. E, E, juose, o nu, vyriausiai galiotinė e, šį klausimą aptarė plenarinėje sesijoje gruodžio mėnesį. Aš nebejoju, kad jūs esate susipažinę su komunikato turiniu, aš tik norėčiau akcentuoti svarbiausius dalykus. Taigi mes apžvelgėme ES politikos žmogaus teisų srityje e, kaitą ir yra apžvelgti trys aspektai - politikos įgyvendinimas ir kaip užtikrinti, kad ta politika būtų veiksmingesnė. Tai yra, mes e, rengėme e, šalims skirtus strateginius dokumentus, atsižvelgdami į kiekvienos šalies konkrečią padėtį. Akcentuojame žmogaus teisės, žmogaus, žmogaus teisės akcentuojama moterų ir vaikų teisės. Apima, šie dokumentai apima taip pat ir kaiminystės politiką. Taip pat daug dėmesio skiriame žmogaus teisų gynėjams ir po, pilietiniai visuomeniai. Mes norime užtikrinti, kad mūsų politika, kad ES politika būtų nuosekli, visos, visose politikos visi būtų akcentuojama žmogaus teisų elementas. Taip pat prekybos, konfliktų prevencijos, saugumo, laisvės e, ir teisingumo sritise e, akcentuojame šios dalykus. Remiamės Kofi Anano pasakytą mintimi, kad nebus saugumo be plėtros ir be e, pagarbos žmogaus teisėms. Ir mes pasitelkėme visus turimus instrumentus žmogaus teisų srityje, siekdami nuos, veikti nuosekliai. Komunikate akcentuojama partnerysčių svarba daugia šalių, regioninių, taip pat e, kalbama apie mūsų e, vykdomo, apie mūsų tarptautinio mastu vykdomo dialogo e, gilinimą. Taip pat m, m, kalbame apie tai, kad reikia imtis kolektyvinių pastangų, kad visose politikos sritise būtų nuosekliai dirbama tą pačią kryptimi. Ir to pasiekti galėsime, jeigu remsimės e, Briuselėje veikiančią darbo grupę COHOM ir ji kaip tik dabar įsikūrė. Todėl turime kalbėti apie, ir apie tai, kaip ES pristato žmogaus teisų klausimus pasaulyje. Niekas nepasikeis, jei nerasime būdų, kaip įgyvendinti praktiškai tuos visus ketinimus. Mes norime prisidėti prie ES institucijose vykstančios diskusijos, kaip užtikrinti nuoseklę politiką žmogaus teisų ir demokratijos įtvirtinimo srityje. Taigi kitas, mūsų eta, kitas etapas turėtų būti peržiūrėti šias visas idėjas ir e, parengti visai ES bendrą integruotą požiūrį. E, įdomu, kad Europos parlamentas tai akcentavo. Gruodžio mėnesį pone Ashton e, pareiškė, kad ji yra pasirengusi skirti specialų į ES atstovą žmogaus teisų klausimais ir taip užtikrinti e, didesnį ES matomumą šioje srityje. Taigi, pirmieji žingsniai jau žengti ir antradienį taryboje politikos ir saugumo e, komitete buvo svarstomas bendras komunikatas, buvo išreikšta įvairių minčių dėl to, kokias užduotis reikėtų sutikti tam specialiajam ES atstovui. Ir kol kas e, diskusijose svarstomas man, tokio atstovo mandatas ir manoma, kad jo užduotis bus susijusios su e, išorės, e, su veikla išorinėje erdvėje. E, jis turėtų pal, už, palaikyti kontaktą su trečiųjų šalių e, atstovais bei taip pat dalyvauti įvairiose renginiuose ir konferencijose. Tikriausiai net nereikia sakyti, kad toks specialusis atstovas e, turės būti, kad to, toks postas turės būti integruotas į jau veikiančias e, struktūras ir reiks vengti išorės veiksmų tarnybos užduočių dubliavimo. Reikia užtikrinti, kad žmogaus teisės būtų kad žmogus teisų sityje mes būtume kiek įmanoma e, veiksmingesni. Kalbant apie juridinį šio mandato aspektą, e, Pirmą kartą ES paskirs specialų į atstovą tam tikrai sričiai. Nes iki šiol e, dėmesys būdavo skiriamas konkrečioms šalims, e, nebuvo atskiro atstovo šiems klausimams. E, ponas Javier Solana buvo, jo postas buvo šiek tiek kitoks, Taigi ir šiuo atveju reikia viską labai kruopšiai apgalvoti, taip pat ir iš juridinio požiūrio taško. Ir aš taip pat e, akcentuoju valstybėms narėms, kad turime dirbti su komisijas, užtikrindami, kad tas mandatas būtų tinkamai parengtas, nes žmogaus teisės apima daugiau nei bendraja užsienio ir saugumo politika. Taip pat buvo kalbama apie iš ateities veiksmų planą, e, tai bus to, tos atliktos peržiūros įgyvendinimo etapas. Buvo išreikštas didelis pritarimas tokiam e, siūlymui. Ir tarnyboje mes e, ėmėme svarstyti, kokiu pavydalu tas veiksmų planas galėtų būti parengtas ir e, parengsime pasiūlymus e, ateinančiamis savaitėmis. E, Kai kurios valstybės narės paragino parengti politinį dokumentą. Ar tai būtų deklaracija, ar tarybos išvados dar reiks e, pasvarstyti. Reikia pamastyti prieš žengiant kitą žingsnį ir pagalvoti, kaip, veiksm, kokį veiksmingiausią žingsnį žengti, nes reiktų vengti dubliavimo ir siekti konkrečių praktinių veiksmų. Aš, su, aš e, puikiai suprantu, ką ponė Lochbiller sakė, kalbėdama apie parlamento požiūrį šiuo klausimu. Žinoma, mes norime užtikrinti, kad parlamento darbas, be abejo ir jūsų darbas, jums rengiant savo pranešimus ir, ir žmogaus teisų padėties peržiūrą būtų integruotas ir kad mes parengtume visoms institucijoms bendrą platformą. Toks turėtų būti mūsų tikslas. Ir daugelis valstybių narių pritarė tokiam mąstymui. E, tai yra e, gera pradžia. Dabar apie darbų tvarkaraštį. Mūsų tikrai e, padrasino valstybės narės ir mes norim, nes mes norime užbaigti, nes norime užbaigti šitą peržiūrą, kalbu apie nuolatinę visuotinę peržiūrą, iki šių metų birželio mėnesio kalbant apie procesą, e, ir svarbus momentas yra politinė, tai ką aš pavadinčiau politinė sintezė, taip pat e, m, kovo pradžioje Kopenhagoje bus Gimnicho susit, susit, įvyks Gimnicho susitikimas, e, tai turėtų vykti kovo 8-ąją, ir pane Ešton pasiūlė surenkti diskusijas ministrų lygmenių ten nebus rengiamas veiksmų plano projektas, bet tai bus galimybė, tai bus proga surenkti bendras diskusijas žmogaus teisų klausimais. Ir tokiam siūlymu, tokį siūlymą labai e, palaikė ministrai, e, nes apie tai e, Kefi Ashton pranešė savo laiške kurį paprastai išsiunčia prieš neoficialų tokį ministrų susitikimą. Uh, Mums taip pat labai aktualu e, išgirsti jūsų nuomonę, kokie turėtų būti tolesni žingsniai ir kaip išorės veiksmų tarnyba turėtų, <clears throat> ko jį turėtų imtis po šio komunikato paskelbimo. Ir norėčiau priminti tai, ką sakiau pradžioje. Komunikatas buvo tik tai pirmas žingsnis, pradžia, galimybė vyriausiai įgaliotiniai išdėstyti savo požiūrį ir mintis, kaip e, jos manimų ji galėtų prisidėti prie e, žmogaus teisų padėties peržiūros ir kaip, už, kaip galima būtų užtikrinti visų institucijų veiksmingą indėlį. Ačiū. Just... Ačiū, ponia Popovski. Dėkuoju Jums e, labai ir prieš suteikdama žodį David Nichols iš žmogaus teisų organizacijų tinklo. Uh, nes ponas Popovskis pasakė, kad e, terminas galtinis yra birželio mėnuo. Pasak sekretoriatų, mes dabar jau nusprendėme dėl, dėl pranešėjo, kas bus pranešėjas. Ir taip pat bus galima, kad parlamente mes priimsime, patvirtinsime birželio plenarnėje sesijoje pranešimą dėl žmogaus teisų padėties peržiūros. Ir per visus posėdžius iki šios sesijos mes galėsime turėti daug posėdžių ir visą tai aptarti. Žodis David Nichols. Ačiū pirmininkė. Kadangi tai yra pirma proga, kai aš galiu kreiptis į, į komitetą, aš norėčiau pasveikinti jūs išrinkus jūs į šį postą ir džiaugiuosi, kad galėsiu dirbti su jumis, bendradarbiauti. Dėl komunikato. Manau, kad daugelis iš mūsų, kurie dirbo šiame peržiūros procese per keletą pastarųjų metų, pritarėme tam, ką pasakė ponas Popovski pradžioje. Tai nebuvo lengvas procesas pastaraisiais metais ir tikrai buvo daug e, kliučių, daug e, sunkių momentų Ir aš jaučiu ir padrasinimą, ir šiaip kitokį nerimą, kad štai mes turime dokumentą, svarstome šį dokumentą ir tai yra naujo proceso pradžia. Ir čia jau yra patikta atsakymų į daugelį klausimų. Tai dokumentas, kuris beje iškelia dar daugiau klausimų, daugiau klausimų nei atsakymų. Ir tikiuosi, kad per ateinantį pusmetį mes turėsime galimybę aptarti tuos atsakymus, atsakymus į naujai iškilusius e, klausimus, įtraukiant įvairias institucijas, parlamentą, pilietinės visuomenės organizacijas. Labai svarbu, kad atsakymai būtų patikti kiek galima anksčiau, nes kol mes svarstėme tos klausimus dėl žmogaus teisų padėties pežiūros, labai daug žmonių per tą laiką. Uh, būtų pagėdavę, kad tie, klausi, kad tie sprendimai jau būtų įgyvendinami. Ir ypač to siekia pilietinės visuomenės organizacijos. Tikimės, kad galėsime įgyvendinti tuos planus, tuos tikslus Danijos primkavimo pabaigoje. Šis dokumentas mums iškelia daugiau klausimų ir aš dabar norėčiau sugrįžti prie dokumento, kurį pateikėme HIDN vardu ir ten buvo aštuoni punktai, minimalūs reikalavimai dėl nuseklios ir vientisos žmogaus teisų politikos. Jeigu pažvelgtume į tuos aštuonis punktus, matome, kad pasiekta pažangos daugelį iš jų, tačiau mes dar nepasiekėme to galutinio tikslo. Aš greitai peržvelgsiu keletą iš tų klausimų. Pirmas klausimas tai yra strategija turi būti labai, aikšti, labai, turi būti labai aiški ir žmogaus teisų principai turi atitikti tarptautinius standartus. Per pastaruosius keletą metų matėme blogėjimą kalbos, kurie kalbėjo ES, ES institucijos žmogaus teisų srityje. Jau mes nekalbame apie visuotinius principus, apie visuotinius teisinius standartus, mes kalbame apie Europos e, vertybės. Šiame komunikate labai aiškiai pasakyta, kad visuotinumas ir matomumas žmogaus teisų yra akivaizdus šiame dokumente. Ir tai yra geras žingsnis į priekį. Antras dalykas, kurį iškėlėme e, dokumente, susijęs su išorės ir vidaus e, nuseklumu žmogaus teisės rytyje. Tai, kas apibriešta, apibriešta komunikate, tai yra visa apimantis nuseklumas, 360 laipsnių nuseklumas. Ir daugybę metų mes kalbame apie nuoseklumą tarp žmogaus teisų stebėjimo ES viduje ir ginti e, tas teisės už ES ribų. Šis komunikatas ir pastaruoju metu procesas e, pirmą kartą parodė, kad e, ES jau rimtai ėmėsi šių problemų ir aš to labai džiaugiuosi, tai yra sveikintina. Nes daugybė iniciatyvų, Belgijai pirmininkaujant, buvo pradėtos ir jos yra tęsiamos. Ir pirmą kartą mes matom, kad į tai pažvelgta labai rimtai. Komunikate yra klausimai, yra problemos, tačiau nėra pateikti atsakymai. Mums reikia per ateinančius mėnesius labai aiškiai apsvarstyti, kaip mes galėtumėm e, padaryti šį mechanizmą veiksmingą, kad žmogaus teisės būtų paisomos ir, ir jų būtų laikomasi. Kitas dalykas, trečias dalykas dokumente, tai yra žmogaus teisės turi būti ES užsienio politikos centre ir apimti visas politikos skriptis ir sritis. Tai yra iškelta šis, ši problema, tačiau nėra aiškiai pasakyta, kaip tai turėtų praktiškai būti įgyvendina, į, įgyvendinama. Komunikate nėra pateikta atsakymo, ar tai reiškia, kad trūksta žinių, patirties, tai yra, kas yra, nėra aiškumo, kas turėtų ką daryti, kokiu funkciju imtis ir kaip žmogaus teisės yra siejamos su tais asmenimis, kurie nedirba tiesiogiai žmogaus teisės rytyje. Ir taip pat, kaip tos teisės galėtų būti kitose grupėse įgyvendinamos. Kol kas nėra labai aiškių krypčių, kaip žmogaus teisės turėtų būti traktuojamos kitose politikos rytise. Ketvirtas mūsų iškeltas klausimas tai yra valstybių narių vaidmuo. Apibrėžiant ir įgyventant ES politiką. Valstybės narės mažiau yra įsitraukusios į žmogaus teisų politiką, ypač į jos įgyvendinimo klausimus per pastaruosius keletą metų. Ir mes tikimės, kad taryba, reaguodama į komunikatą, galės reaguoti tos klausimus. Komunikate labai trumpai apibriešta, apibrieštas ES valstybių narių vaidmuo ir taryba bei valstybės narės dabar turėtų pateikti atsaką per ateinantį pusmetį į šiuos klausimus. Penktas mūsų iškeltas klausimas susijęs su mokymu. Žmogaus teisų srityje darbuotojų mokymu Ir turėtų būti e, veikla, e, peržiūrima diplomatų veikla išorės e, veiksmų tarnyboje. Vėlgi šie klausimai yra minimi komunikate, tačiau nėra minima, kad jie turėtų būti privalomi išorės veiksmų tarnybos darbuotojams, įskaitant delegacijų vadovus. Čia nekalbam apie veiklos vertinimą siekiant žmogaus teisų užtikrimo tikslų kiekvienu individualiu atveju. Šeštas punktas susijęs su skaidrumu ir atskaitomybė, ypač su partnerystė pilietinės visuomenės e, kontekste. Komunikate labai gerai suformuoluota ši tema. Manau, kad buvo daug dalykų persvarstyta ES institucijose, ypač po e, įvykių Šiaurės Afrikoje ir, ir vidurio rytuose, tačiau vis dar jaučiama tendencija kad reikia konsultacijų su pilietinės, pilietinės visuomenės organizacijos m, mm, Briuselėje ir kitur. Tai turėtų įvykti tokios konsultacijos, tačiau tai tarsi netraukta į sprendimų prieimimo procesą. Mes parengėme dokumentą, kaip turėtų atrodyti tos konsultacijos Ir šį dokumentą mes nusintėme baronienai Ašton 2010 metais. Ir skatiname visas institucijas pradėti šį peržiūros procesą. Septintas klausimas, tai yra specialus įsigaliotinis atstovas. Ir taryba jau svarsto paskirti specialui atstovą mm, iki Danijos pirmininkavimo tarybai pabaigos. Tai gali įvykti ir anksčiau, nebūtina e, laukti viso e, to proceso pabaigos. Tiesiog norėjau e, atkreipti dėmesį į laišką, kurį mes pasiuntėme prieš porą savaičių. Tai yra, kokie turėtų būti geriausiu atveju įgaliojimai šio specialaus atstovo žmogaus teisų srityje. Ir būtina užtikrinti, kad visos ES valstybės narės dalyvautų šios politikos įgyvendinime. Aštuntas punktas susijęs su tarybos sprendimų priimimo struktūros veiksmingumu, e, ypač žmogaus teisų srityje. Komunikate visiškai apie tai nekalbama. Manau, kad tarybos atsakas turėtų būti parengtas į tai. Dokumentas parengtas gerai. Jį parengė Austrijos prinkaujantį valstybę. Mhm Ir ten kalbama, kaip tarybos darbo grupės turėtų spręsti žmogaus teisų klausimus savo darbo atvarkėse. E, šis dokumentas nebuvo veiksmingai gyvendintas, tačiau jis yra. Ir jį turėtų dar kartą patvirtinti taryba. Ir paskutinis dalykas, e, kurį mes paminėjome spalio mėnesį pernai metais, tai, kad strategija turėtų apimti visas institucijas ir įpareigoti jas, tai turėtų būti bendra strategija. Ne vien išras veiksmų taryba, ne vien komisija ar parlamentas turėtų veikti, bet visos institucijos turėtų veikti iš vien. Aš taip pat labai patenkintas, kad pirmininkė e, paminėjo, jog jinai uh, Mm, tikisi pristatyti šį dokumentą, bendrą dokumentą visų e, institucijų, parlamentų, išorės veiksmų tarnybos, komisijos ir tarybos. Ir šis dokumentas e, leistų nustatyti e, kiekvienos institucijos vaidmenį įgyvendinant žmogaus teisės. Dėkuoju. Labai ačiū Jums, e, ponė Nikolsai, ir labai dėkinga su visam tinklui, kuris taip atidžiai seka padėti, daug veikia NVO, kurios sukaupia yra nepaprastai daug patirties. Jūsų rekomendacijos turės tekos ir mūsų darbui. O dabar norėčiau suteikti žodį e, pranešėjai ponui Tavarės. E, dėkoju ponui Papovskiu ir Nikolas e, už e, jų pasisakymus. Mes labai daug dėmesio skiriame šiam dokumentui taip pat. Ir manome, kad jame yra labai daug įdomių elementų, kurias nu, norėtume e, matyti išplėtotus ir para, parlamentui tenka kaip veikėjų nemažai uh, užduočių vaidmens E, pavyzdžiui, rengiant strateginės diskusijas apie pačią filosofiją, metodologiją ir įgyvendinimą ES politinių priemonių žmogaus teisų srityje. Aš esu žaliųjų atstovas. Žinau, kad visos frakcijos labai daug dėmesio skiria šiam pranešimui. Jau parlamentas pradėjo galvoti apie strateginį poveikį e, žmogaus teisų politikos priemonių. Ponas e, Howitt apie tai rengia pranešimą, jį toj pat svarstysime. Mes turime e, senas tradicijas žmogaus teisų srityje, siekėme, kad jos būtų įtvirtintos. Mes jeigu lyginsime save su kitais parlamentais ar panašiomis struktūromis, pasakysime, jog e, galiu pasakyti, kad mūsų vaidmo yra unikalus, išskirtinis. Ir tai susijęs su Europos parlamento kūrybiškumu. Aš žinau, kad visos frakcijos prisidės e, toliau rengiant pranešimą dėl komunikato. Dabar keletas elementų. E, pirmininkė jau sąja, kad tai yra tik pradžia mūsų nuomonė. Reikia dabar e, kelti kitus klausimus ir iškoti atsakymų dėl metodologijos, dėl e, veiksmų plano. E, pone Popovski ir pone Nikolas, jūs patys apie kai kuriuos dalykus kalbėjote. E, dabar reikia galvoti, kaip gyvendinti vietoje e, žmogaus teisų elementus, kaip atlikti konsultacijas e, ir kaip pabrėžti jų svarbą. Mums reikia kaip galima objektyvesnės informacijos. Mes esame ne diplomatinė, bet politinė institucija ir Vis tik tai net ir mūsų politinės pozicijos, kaip galima labiau, turi būti pagrystos objektyviais duomenimis, patikima informacija, turime užsitikrinti gerus santykius, bendradarbiavimą su išorės veiksmų taryba, tarnyba, atsiprašau. Mes neseniai kalbėjome apie keletą elementų. Turime du išryškinti elementus, kurie yra labai svarbus apmąstymams. Įvykiai pasikeitė, padėtis pasikeitė, matėme arabų pasaulio įvykius, bet nepamirškime, kad įvyko daug pokyčių ir ES viduje. Pirmiausia, Lisabonos sutartis atnešė nemažai institucinių pokyčių, bet e, krizė irgi turėjo poveikio priemonėms, kurias ES siekia įgyvendinti kaip priemonės padėsinčias išbristi iš e, krizės. Atrodo iš pirmo žvilgsnio, kad tai nelabai susijęs su žmogaus teisėmis, bet iš tikrųjų tai yra svarbu žmogaus teisės, nes dabar mes bendraujame su įvairiais e, svarbiais regioniais blokais ir daug kas e, priklausys nuo to, kaip ES veiks. Krizė dabar išryškino e, priklausomybę nuo ekonominės paramos politinio derinimo ir taip pat ištiškino dialogo su trečiosiomis šalimis svarbą. Apie tai ES reikia pagalvoti. Reikia galvoti, kaip uh, greičiau reaguoti veiksmingai net ir krizės laikotarpiu, kai kai kurie mūsų globaliniai partneriai uh, lyg ir sustiprėję yra, bet uh, žmogaus teisų prasme nėra tokie atsidavę kaip Europos Sąjunga. Parlamentas turi apie tai kalbėti. Ir e, mes parlamente dar sakome, kad apie tuos dalykus reikia galvoti ir Europos Sąjungos viduje, nes mes tada užsitikrinsime didesnį autoritetą. E, apie tai parlamente daug kalbama. Ir e, Ir jeigu pradėsime žiūrėti, pavyzdžiui, tai kaip mūsų bendrovės veikia, Uh, už ES ribų, uh, čia turiu galvoje įmonių socialinę atsakomybę, tai yra nepaprastai svarbus elementai, nes jeigu nesilaikoma uh, pagrindinių principų, tai dažnai pakeikia, pakenkiama mūsų pastangoms žmogaus teisų srityje. Labai sveikinu pastangas dirbti veiksmingai, laikytis aiškių tvarkaraščių diskutuojant šį dokumentą ir e, laukiu, kol bus padaryta politinė deklaracija, tai labai svarbu bus mums visiems. Mes turėtume visi e, susitikti dar kartą ir parengti institucinė prasme stiprų dokumentą, taip pat turime labai galvoti apie gerą turinį. Tai turi būti ne tik politinė deklaracija, bet ir apie tai, kad šis dokumentas turi būti aktualus, turėtų padaryti skirtumą politinę prasme. E, esu pasirengęs ir toliau dirbti ir tikiuosi, kad ateityje dirbsime toliau produktyviai ir kad e, pavyks gerai su visais bendradarbiauti. Ačiū dabar ponas Howitt. Uh, Uh, Ačiū. E, pone Papovskai, malonu Jūs matyti jau antrą kartą šiame komitete. Tikrai mm, jau daug metų bendradar sėkmingai bendradarbiaujame. Kalbant apie išorės veiksmų tarnybos e, kūrimo procesą ir tai, kad mes šiek tiek kritikavome tą procesą, e, norėčiau pasakyti, kad kad e, renk, kalbant apie ataskaitą, kurią paskelbė žmogaus teisų taryba ir tai, kad parlamente kitą savaitę mes e, tvirtinsime svarbų dokumentą šioje srityje. E, norėčiau pasakyti, kad tame dokumente atsispindi visų institucijų indėlis ir taip pat norėčiau pasakyti, kad mes, rengdami tą dokumentą, bandome pateikti savo nuomonę ir, ir, ir pasiūlyti aiškes gairias jums. Kaip ponas Papovskis sakė šį rytą, reikia pažymėti, jog uh, kalbant apie e, vertybės ir principus, e, šis ponios Ashton parengtas dokumentas yra tikrai labai naudingas. Mes kritikuodami ES veiklą žmogaus teisų srityje teigiame, kad mes ne visada išliek, elgiamės nu-, nuosekliai, atvirai ir, ir nuoširdžiai, kaip to norėtumėme. Ir manau, kad šiame dokumente tai labai aiškiai išdėstyta tie dalykai yra atspindėti ir aš pats visiškai pritariu vyriausios susigaliotinės e, ketinimams užtikrinti, kad politika šioje srityje būtų dinamiškesnė, orientų, apimtų praktinius veiksmus, o ne tik tai apsiribotų popierinėmis deklaracijomis. Žinau, kad, kad, to, kad būtų tai, to galima pasiekti, reikia veikti šiek tiek kitaip nei uh, E, pasitelkiant tradicinius įprastus metodus. Kalbėdama plenarnėme posėdėje gruodžio mėnesį, ji minėjo, kad e, parla, daugelio parlamentarų e, siūlymas paskirti specialų įgaliotinį, žmo, ES specialų įgaliotinį žmogaus teisėms e, bus įgyvendintas. kalbant apie tokio atstovo mandatą, mums reikė, reikėtų į tą postą paskirti žmogų, kuris ne tik turėtų teisininko išsilavinimą, bet ir turėtų e, tarptautinės e, ir žmogaus teisių, teisės e, patir, patirties ir žinių šioje srityje. Aš pamačiau apie amerikietišką modelį, manau, kad jį, jį galima būtų pasitelkti. Aš tikrai labai kruopšiai viską apmašiau. O e, jūs minėjote e, Kauhom komitetą, kuris pradeda dirbti Briuselėje. Apie tai jau daug metų kalbėjo nevyriausybinės organizacijos. E, ir tikrai džiugu, kad tokia struktūra atsiranda. Ir mm, šios, šio komiteto darbas bus susijęs su nevyriausybinio organizacijų veikla ir, kiek žinau, jis e, bus sutelktas į tris svarbiausias sritis. Iš tikrųjų, mes bandome kažką pakeisti. Toks visų mūsų pastangų tikslas. Ir išorės veiksmų tarnyba yra pareiškusi, kad jie ne, nebandys apriepti absoliučiai visų klausimų ir aktualijų, kurios iškils. Uh, bet galbūt mes ES ir galėtume pabandyti taip dirbti. Manau, kad kai kurie siūlymai dėl įgyvendinimo, kaip praktiškai įgyvendinti, yra labai naudingi. Jūs teisingai pastebėjote, kad valstybių narių parengti veiksmų planai turėtų būti E, atspirties taškas ir juos reikėtų toliau tobulinti ir pradėti diskutuoti šiuos dalykus. Ir kaip suprantu, visos suinteresuotos pusės yra pasiruošę tai daryti. E, norėčiau pasakyti, kad žmogaus teisų dialogas kai kuriais atvejais nepasiteisina. E, ir kad anksčiau prieš išorės veiksmų tarnybos atsiradimą žmo, dialogas žmogaus teisų srityje kaip, kaip priemonė buvo veiksmingesnis. Ir nors ir vi, visos šalis dialo, dialogo pusės deklaruoja gerus ketinimus, kartais tai vis dėlto niekur nenuveda. Aš pritariu žmogaus teisų tinklo uh, e, atstovui atstovo e, pasisakymui. Aš dabar ne, nesileisiu į detalės, bet norėčiau apie tai pakalbėti vėliau. Aš kalbėjau plenarinėme posėdėje šią temą ir vienas svarbiausių aspektų, kalbant apie tai, yra mokymai. Mes kalbame apie tai jau ilgą laiką ir viskas užtrunka laiko. Iš tikrųjų, tai niekada nesibaigiantis procesas, jis yra išties ilgas ir kai jau atrodo, kad pasiekė galutinę etapą, vėl tenka pradėti viską iš naujo. Ir svarbiausia akcentuoti, kokia sparta viskas vyksta. Dokumente e, išvelgiu vieną silpną vietą, tai e, atsiskaitimo, atskaitomybės klausimai. E, parlamento vaidmuo yra ypač svarbus užtikrinant ES veiklos žmogaus teisų srityje skaidrumą. Ir kai kuriais atvejais reikia veikti konfidencialiai, jeigu norime užtikrinti, pasiekti, kai ką pakeisti. Ir mm, todėl būtina, kad šalies veiksmų tarnyba ir mūsų pakomitėtis bendradarbiautų. Uh, ir mes galėtume vieni kitus tikrinti, veikti drauge. Taigi šio, šiuo aspektu komunikatas yra e, nepakankamai gerai parengtas ir dar galime jį tobulinti. Nes parlamentas teisė tai gali reikalauti, kad jam būtų atsiskaitoma ir kad būtų užtikrinamas skaidrumas. Pasigendu taip pat ir e, nuorodų į lygybę. Žinau, kad tai tikriausiai nebuvo sąmoningas ponios Ashton ketinimas pamiršti šį aspektą. Jeigu mano rinkėjai klausosi šių diskusijų, jie galvos, kad mes šnekame apie tikrai sunkiai suvokiamus dalykus. Dar vienas svarbus dalykas, kurį turime minėti, tai ta, tam tikra darbo kultūra, kuri susiformuoja taip pat tik, tik per ilgą laiką. Ir vėlgi, kodėl ES nėra pakankamai veiksminga žmogaus teisų srityje? Dėl to, kad nėra tam, tam tikros darbo šioje srityje šios ryties darbo kultūros ES institucijose. Uh, darbo etikos. Žmogaus teisų klausimai turi e, būti visiškai integruoti visas politikos sritis. Ir iš tikrųjų labai svarbu, kad dabar yra e, atliekama žmogaus teisų padėties peržiūra. Ačiū ponui Galit, ponė Gomes. Thank you, Madam Chair. Ačiū pirmininkė. Aš labai pritariu ankstesniem kalbėtojam. Roy Tavares ir Howard pasisakymams pritariu. Norėčiau pasakyti, kad jokioje, jokioje kitok, kitoje srityje nėra taip svarbu puoselėti būtent žmogaus teisų kultūrą, apie kurią čia buvo kalbama ir būtina dėti visas pastabas siekiant integruoti žmogaus teisės ir užtikrinti nuseklumą ES įvairiose politikos kryptise. Ir taip pat ir vystimosi srityje. Komisija vystimosi klausimais nagrinėja šios klausimus Ir čia yra kalbama apie ES santykius su daugybė įvairių šalių, ypatingus ryšius tarptų šalių. Čia kalbama ir apie buvusius kolonijinius ryšius, apie specialią partnerystę kotonų kontekste. Ir visi tie dalykai e, reikalauja žmogaus teisų įgyvendinimo o to kol kas labai trūko ir trūko nuoseklumo. Kotonu 896 straipsnis, visi šie straipsniai yra svarbus, o praktikoje yra labai reikšmingas finansinis instrumentas, kuris turėtų užtikrinti tūkstantmečio tikslų gyvendinimą, visas žmogaus teisės įgyvendyti. O praktiškai tai užgožia kitas požiūris, įprasinis požiūris, tai yra vystimosi pramonė, ir aš sąmoningai naudoju žodį pramonė, e, visiškai žinodama ir suprasdama kontekstą. Ši priemonė EDF yra, tai yra e, Europos vystimosi e, priemonė, yra e, labai svarbi, tačiau jinai nėra paremta biudžetu. Ir tai nėra priimtina, čia yra daug neaiškių dalykų. Reikia, kad būtų nustatytas biudžetas Europos vystimosi fondui ir kad būtų atliekamos parlamentinės tikrinimo procedūros visose sritise, įskaitant ir žmogaus teisų sritį. Būtina įtvirtinti žmogaus teisų kultūrą tiek tarp oficialių asmenų čia, Bruselėje, tiek įvairiose delegacijose, kurios atsakingos už kotonų susitarimo vykdymą bei visų kitų privalomų susitarimų vykdymą, kurie yra skirti vystimosi skatinimu. Dėkuoju. Thank you, uh, Anna. Ačiū, Anna. Jūsų pasisakymas man priminė tai, ką sužinojau vakar e, posėdėje. E Išorės veiksmų tarnybos posėdėje. Ir vienas iš dalykų, buvo tai, ką jūs paminėjote. Delegacijose yra visiškai kitoks mąstymas tarptų žmonių, kurie, kurie dirba vystimosi srityje ir tų žmonių, kurie dirba žmogaus teisų srityje. Tai iš tiesų reali problema. Ir tie iš jūsų, kurie m, mm, e, žiūri Europos demokratijos ir žmogaus teisų rėmimos priemonės, e, stebi tos priemonės įgyvendinimą, galėtų ten ir darbuotojai dalyvauti tose posėdžiuose ir mes galėtum daug ko sužinoti ir pasimokyti. 16 vasario čia Briuselė vyks e, kitas susitikimas. Tai skirta nevyriausybinėms organizacijoms. Ir manau, kad tie žmonės, kurie domisi ir dirba dėl šios, dėl šios priemonės gyvenimo srityje, galėtų dalyvauti. Dabar ponas Kokam. Ačiū, Madam Chair. E, dėkuoju, pana pirmininkė. E, metinė ataskaita dėl žmogaus teisų pasaulyje 2009 metais ir ES politikos šioje srityje mes, Europos parlamento nariai, paraginome vyriausiai galiotinę e, imtis esminės peržiūros, kad būtų galima įvertinti, kaip veiksmingai veikia ES priemonės, įskaitant e, es dialogą, gairias ir Europos e, demokratijos ir žmogaus, žmogus teisų priemonės. Taip pat įvertinti dvišalę par, paramą ir veiksmus daugiašaliuose forumuose. E, matome dabar šį bendrą komunikatą. Ir reikėtų galvoti apie didesnį veiksmingumą ES išorinėje politikoje. Uh, E, komunikato esmė turėtų būti pasiūlymas, kaip peržiūrėti e, dabartinės priemonės, jas pakoreguoti ir įdėkti naujas, kad būtų galima geriau apsaugoti žmogaus teisės ir jas integruoti kitas sritis visame pasaulyje. Komunikatas siūlo veiksmus keturiose srityse e, - įgyvendimo mechanizmą, integravimo politiką, partneriščių kūrimas ir uh, E, kalbėjimas vienu balsu. Siekiama sustiprinti ES ryštą įgyventinti žmogaus teisės visose srityse, įtvirtinti civilinės, politinės, ekonominės ir socialinės bei kultūrinės teisės. Dabar atėjo laikas įvertinti, kaip veiksmingai veikia kiekviena iš ES priemonių ir įdėkti radikal, radikalius pokyčius, kad būtų galima gyvendinti Lisabono starties ambicingus tikslus. ES yra pasaulinė veikėja ginant žmogaus teisės ir ji toliau turėtų vaidinti šį vaidmenį. Ambicingi tikslai reikalauja ambicingų priemonių ir reikia iškart įgyvendinti tas priemonės, nedelsiant. ES požiūris e, yra priderintas prie kiekvienos konkrečios šalies. Negalima taikyti vieno metodo visiems kad Europos, e, sąjų, taigi Europos Sąjunga siekia suderinti savo politikos priemonės su realybė vietoje, kad būtų galima e, pasiekti politinių e, tikslų. Taip kalbėjo ir ponas Papovskis. Vyriausioji įgaliotinė yra įsipareigojusi uh, per ateinačius tris metus imtis darbo keliuose setyse, e, pirmiausia, žiūrint į moterų vaikų teisių įtvirtinimą. ES siekia integruoti žmogaus teisės į visas politikos priemonės, įskaitant vystomą į bendradarbiavimą, e, prekybą, laisvę, saugumo teisingumo reikalus, e, krizių valdymą, konfliktų e, prevenciją ir e, valdyseną. Aš norėčiau paminėti keletą priemonių konkrečių, kur ES galėtų geriau padirbėti. Mes turėtume įvertinti, kaip veiksmingi, kiek veiksmingi yra ES veiksmai ir pagalbą. Žmogaus teisų taryboje trečioje asamblėje apie tai išnekėjo. Tai, tai yra svarbus partneris e, žmogaus taryba, e, SBO ir kitos institucijos. Turime galvoti, kaip geriau e, įtvirtinti ES poziciją. Mes, kalbėdami vienu balsu, galėtume būti galinga jėga. Europos parlamentas, taryba, išorės veiksmų tarnyba, valstybės narės yra kolektyvinis būdas veikti, kad ES garantuotų, užtikrintų, jog jos pozicija buvo, būtų išgirsta visame pasaulyje ir kad tai būtų daroma nusekliai. E, praeitie taip ne visuomet buvo. Pavyzdžiui, jungtinės tautos pasisakymai jose. Turime pagalvoti, e, koks yra žmogaus teisų dialogas, ar veiksmingas, bendraujant su šalimis, kaip kad Kinija ar Rusija. Žmogaus teisų dialogas visiškai neapduoda jokios naudos šalyse, kurios rimtai neatsižvelgia uh, į e, žmogaus teisų elementus, tai neduoda rimtų rezultatų. Es susitarimai su trečiosiomis šalimis ir žmogaus teisų e, nuostatos juose labai svarbus, ginant žmogaus teisės, ypač besivystančiose šalyse nes labai dažnai žmogaus teisų padėtis yra apgailėtina juose. E, žmogaus teisų priemonių e, veiksmingumas susijęs ir su ES pajėgumais, jų sustiprinimu. 19 žmogaus teisų tarybos sesija svarstys, e, ar ES bendrovės neprisidėjo pažiai, prie žmogaus teisų pažeidinėjimų trečiausiose šalyse. E, Europos parlamento rezoliucija ragina baronienę Ašten įgyvendinti sankcijų sistemą sistemą e, prieš tas bendrovės ar bent jau registruoti tokius atvejus ir užtikrinti, kad šios bendrovės negautų ES paramos ar kitokios pagalbos iš užsienio veiksmų tarnybos. E, bendras, e, bendrasis komunikatas e, bus svarstamas ir nacionaliniuose parlamentuose visų valstybių narių, taip pat ir Europos parlamentas jį svarsto ir svarstys, bus patvirtinta rezoliucija, bus pateikti pasiūlymai apie tai, kaip pagerinti žmogaus teisų priemonių veiksmingumą. Mes dabar tik tai pradėjome procesą ir tikiuosi, kad Europos parlamentas e, įneš svarų indėlį į šį Mm, procesą. E, reikia teisingai pastebėti, pirmininkė, jeigu būtų ponia Andrikienė mūsų posėdėje, tikriausiai lygiai tą patį pasakytų, ką ir aš. Ačiū. Kukan, comprehensive... Pone Kukanai, ačiū Jums už Jūsų tikrai išsamų pristatymą. Aš labai didžiai klausiausi ir Jūsų, ir ponios Andrikinės, kai jį pasisako, ir norėčiau pabrėžti, kad ponas Hautas, ponas Tavaršas ir jūs dar kartą akcentavote, kad mes tos pačius dalykus, jeigu kalbame apie teismų reformą, vaikų teisės, smurtą prieš moteris, karo ir konfliktų draskomose zonose, tai šios temos yra pačios aktualiausios ir manau mes visi dėl to sutarėme. Ir jūs taip pat sakote, kad e, reikėtų labiau akcentuoti verslo bendruomenės atsakomybę, taip pat ir Europos e, bendryjų, joms, ypač jeigu jos vykdo veiklą už ES ribų. Noriu dar kartą suteikti žodį ponui Popovskijui. Jis kalbėjo jis minėjo Gimnicho susitikimą kovo pradžioje, pradžioje Kopenhagoje, kur susitiks e, vyriausybių atstovai. Ir kai Danijos užsienio reikalų ministras kalbėjo užsienio reikalų komitete, jis sakė, kad Danai ir Vokiečiai, tai yra mano šalis vyriausybė, nusintė raštą apie dėl peržiūros, kad, bet kad to dar nepakanka. Todėl kreipiuosi į Jūs, ragindama Jūs kreiptis, raginti savo šalių vyriausybės pare, pasirenkti, parengti šį dokumentą. Ministerijos dirba šioje srityje, tačiau turime jiems dar kartą nuolatos apie tai priminti, kad tai būtina daryti. Taigi, priminkite savo vyriausybėms, kad jos e, privalo dirbti šioje srityje. Taip pat išsami parlamento parengta ataskaita e, žmogaus teisų padėties peržiūroje e, būtų naudinga ir išorės veiksmų tarnybai, nes mes teikėme siūlymus, ką daryti, ką keisti. Ir manau, kad e, tikrai nebūtų prieštaravimo, jeigu mes nuspręstume paskelbti deklaraciją, pareiškimą šiuo klausimu. Turėtume pasinaudoti progą tai padaryti, nes artimiausioje ateityje kita peržiūra nebus rengiama. Todėl dabar e, yra tinkamas momentas kreiptis į kitas institucijas ir paraginti jas rimtai imtis šio klausimo e, Todėl aš norėčiau pasiūlyti štai ką. Šalia darbo, vykdomo darbo dėl veiksmų plano ir esminės peržiūros, paraleliai galima būtų pradėti e, steigti peržiūros mm, ar, ar redagavimo struktūrą, kuri būtų tokia e, partnerių institucijų veiklos peržiūra užsiimanti institu... E, struktūra. Dabar žodis ponui Popovskijui. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu visiems padėkoti už e, pastabas ir noriu pasakyti, kad jos tikrai drąsinančios. Jūsų, pasisakym, jūsų pasisakymuose išgirdau daug teigiamų dalykų apie komunikatą. Ir aš nu, norėčiau sugrupuoti jūsų pastebėjimus. Visų pirma, kalbėsiu apie nuoseklumą, taip pat apie žmogaus teisų integravimą arba darbo etiką, kultūrą, kaip išreiškia ponas Hauvitas. Ir taip pat apie darbų, numatomų darbų tvarkaraštį. Kalbėsiu, pakalbėsiu taip pat ir apie ES e specialaus galiotinio e, kūrimo, posto kūrimo darbus. Iššūkiai. Aš sutinku, kad mes komunikate neatsakėme į visus klausimus ir be to tai neįmanoma. Ir kai tik pradėsime e, kurti veiksmų planą, mes su komisija dirbsime labai konkrečiose sritise, pavyzdžiui, prekybos, migracijos. Imsimės sričių, bandysime aktualizuoti šį, e, šį klausimą ir kitose politikos rytise. Taip pat turime kalbėti apie kitų e, išorės remimo priemonių planavimą ir mm, jų biudžetą. Parlamentas dalyvauja tvirtinant šių priemonių finansavimą. Mums reikia gairių e, skirtų e, išorės veiksmų tarnybai, taip pat komisijai. Ir vienas iš svarbių dalykų, kuriuos reikia atsižvelgti žmogaus teisėse ir žmogus teisų srityje ir valdysenoje yra tai, kad tas, tie klausimai turėtų būti traktuojami plačiau. Pavyzdžiui, galime kalbėti apie vystomą bendradarbiavimo priemonę arba Europos e, vystimosi fondą. Ir taip, galima užtikrinti, kad žmogaus teisės nebūtų pamirštamos visose politikos rytise. Netrukus pakalbėsiu apie žmogaus teisės ir vystimasi. E, integravimas. Mes jau nemažai nuveikėme, nes žmogaus, tei, žmogaus teisės atsakingi pareigūnai dirba visose es komisijos delegatūrose. Nebūtinai šimtų procentų visą laiką mes gebame e, reaguoti į visus iškilančius klausimus, neturime tiek daug darbuotojų, bet e, pradžia jau yra padaryta. Ir komisijos, būstinėje, komisijos būstinėse mes rengėme, tris kartą metus rengėme susitikimus skirtus šių klausimų aptarimui. Taip pat šie klausimai, šis klausimas yra integruotas ir į geografinius veiksmų tarnybos skyrius. Taigi tokios darbo etikos kūrimas užima nemažai laiko, bet mes tai darome. ir jūs patys pamatysite, galėsite įsitikinti, kad e, taip yra. Žmogaus teisės ir vystomoji politika tai veikiau yra nuoseklumo klausimas ir ponia Gomes apie tai kalbėjo. Jeigu peržiūrėsime komisijos praėjusių metų kom ir vyriausios įgaliotinės komunikatus dėl e, vyst vystomosios politikos ateities, tai pamatysime, kad vienas iš vystomosios politikos perorientavimo e, aspektų tai didesnis dėmesys žmogaus teisėms ir vystomai politikai. Ir tai bus e, tikrai labai svarbia veiklos rytimi e, per atinančius kelis metus. Konkrečiau kalbant, kai pavyzdžiui kalbame apie tai, kaip e, kaip teikiama parama iš biudžeto savo partneriams. Mums reikia sustiprinti dėmesį valdysenai ir žmogaus teisėms. Komisija masto apie galimybę sudaryti uh, sutartis, sandorius, nes taip būtų skatinamas atsakingas elgesys. Tokiam, tokiems sandoriams turės pritarti ir valstybės narės, bet iš esmės mes norime užtikrinti kiek įmanoma didesnę kad kuo daugiau naudos duotų tą mūsų teikiamą pagalbą Ir mes tikimės, kad turėsime galimybę pasiūlyti daugiau paramos mūsų partneriams. Ir tai yra iš ties svarbu e, mūsų ateities planus. Buvo minėtos, e, minėti ir kiti svarbus aspektai - žmogaus teisų dialogas, taip pat priemonės numatytos kotonų susitarime šeštame straipsnėje darbo tvarkę. Jūs minėjote birželio mėnesį ir mane tikrai skatina jūsų, jūsų pastabos e, šiuo klausimu. Um Dabar kalbant apie to specialaus įgaliotinio paskirimą, mes norime, kad viskas vyktų sparčiai. Nenorime laukti iki birželio mėnesio, kuomet bus paskaltos Europos vadovų tarybos išvados. Norime tai padaryti kiek įmanoma greičiau, kad tas naujasis atstovas galėtų prisidėti prie mūsų darbo. Negaliu tiksliai pasakyti, ar tai vyks kovo ar balandžio mėnesį, nes dar nieko nežinome, turime parengti to posto mandatą, paskui apsvarstyti viską taryboje, nes žinoma, sprendimą priims taryba. E, vyriausias įgaliotinės e, ketinimai yra nelaukti. Ir taip pat taip užtikrinti, kad mūsų bendras darbas būtų kiek įmanoma plačiau matomas žmogus teisų srityje. Taip pat laikantis pareiškimo dėl politinės atsakomybės. E, Vyriausiai galiotinė be abejo norėtų susitikti su tuo kandidatu, tos tuo asmeniu, kuris bus paskirtas. Užbaigdamas noriu padėkoti visiems už padrasinimo žodžius. Mes palaikysime, mes be abejo jums nuolatos teiksime informaciją apie savo darbą bet esam, dabar esame proceso pradžioje. Labai gerai, kad, e, yra, kad įsivaizduojame, kokia yra perspektyva, nes galime orientuotis į tikslus. Ačiū, ponė Popovski. Vieną klausimą iškėlėte pabaigoje, kad gali būti paskirtas e, specialusis atstovas ar įgaliotinis žmogaus teisėms mums tai būtų labai esminis dalykas pamatyti tą žmogų prieš tai, padiskutuoti, pasikalbėti su juo, taip kaip e, AFET komitetas paprastai ir elgesi. Tai leistų mums ir užmėgsti labai gerus darbinius ryšius. Dėkuoju dar kartą. Manau, kad mūsų e, darbo, e, mūsų darbo tvarkė parlamente yra labai aiški ir darau prielaidą, kad įvairios politinės frakcijos taip pat e, nuspręs, kas bus šešėlinis pranešėjas, jeigu tai dar nėra nuspręsta ir darbą bus galima pradėti. Dabar mes periname prie kito prie kito mūsų pranešimo. Tai yra metinė ataskaita dėl žmogaus teisų padėties pasaulyje ir ES politikos šioje srityje, skaitant poveikį strateginį ES žmogaus teisų politikai. E, pranešėjas Richard Hobbit ir taip pat turime šešėlinius pranešėjus, ponas Čip iš EPP frakcijos ir ponas Donskis iš ALDE. Pone Varšė iš kairiųjų pat iš ECA atstovas ir iš žaliųjų ponas Tavaris. Su mumis yra ponas Svon iš EAS. Jisai pateiks preliminarų požiūrį, kaip jisai vertina šį klausimą. Taigi suteiksime žodžių ponio Haut kaip pranešėjų ir dar norėčiau pranešti, kad prašym, pranešimas buvo išplatintas jums visomis atitinkamomis oficialiomis ES kalbomis. Žodis ponui Havard. Ačiū pirmininkė. Pradėsiu nuo to, kad labai daug klausimų dar vyksta, yra vėluojama svers, svarstyti kai kurios klausimus yra labai svarbus klausimai tarp e, nuseklumo sanglaudos tarp atskirų pranešimų. Ir yra labai svarbu, kad šiuo pranešimu mes nesistengtumėm pakeisti tam tikrų dalykų, kurie jau yra nuspręsti pakomitetyje. Čia reiktų siekti nuseklumo ir bendradarbiavimo. Ir aš taip pat esu įsipareigojęs siekti šių tikslų ypač kalbant apie e, strateginę peržiūrą, apie teksto projektą. Ir aš bandžiau vis, dirbti susitarimo, bendradarbiavimo dvasiai įvairiuose pakomitečiuose. Mes nenorime užbėgti už akių tam tikriems darbams, tam tikriems pranešimams. Turime užtikrinti, kad dirbtumėm iš vien ir bendrai parengtumėm tą žinią, kurią norime pranešti. Taip pat manau, kad dabartinės e, diskusijos dėl demokratijos stiprinimo ir ypatingai svarbus, būtina jį pripažinti. Ir iš tiesų yra labai svarbios diskusijos, kaip mes galėtum toliau skatinti žmogaus teisų ir demokratijos vystimą. Būtų teisinga pasakyti mūsų išorės e, veiksmų tarnyboms, kolegoms, kad parlamentas mažiau dalyvavo šiais metais nei praėjusiais metais e, rengiant ataskaitą. Galiu tik tai apgailestauti, tačiau aš manau, kad bendradarbiavimas e, su parlamentu nukentėjo dėl šio proceso įvairių sunkumų. Ir negaliu to paneigti. Metinė ataskaita dėl žmogaus teisų turėtų būti ES institucijų metinė ataskaita. Ir norėtum, kad mūsų sekretariatas dalyvautų rengiant šią ataskaitą. Ir kad bendradarbiavimas ateityje būtų stiprinamas. Tai yra išsamus, išsamus pranešimas, išsami metinė ataskaita. Ir man būtų labai malonu išgirsti šešėlinių pranešėjų iš pakomičio narių, e, jų nuomonę apie įvairias misijas. Aš norėčiau išklausyti kolegų. Aš negalėsiu pristatydamas visus klausimus apimti, nes tikrai pritrūktų laiko. Kai kurios temos buvo e, išnagrinėtos pakomitečiuose šiame komitete, šiame parlamente ir kai kurie sąrašai iš tarybos buvo pernelik nurodomojo pobūdžio, e, sąrašai veiksmų, kurios siūloma įgyvendinti. Manau, kad reikėtų racionalizuoti šį procesą, integruoti ir ponas Papovski yra mm, teisus. Leiskite susitelkti pristatant šį pranešimą į papildomas sritis, e, kurias mes bandome įtraukti. Bandome įtraukti tos klausimus, kurie labai aktualų šiais metais. Ne tik tai dėl arabo pavasario, bet dėl uh, sukilimo Birmoje, dėl įvykių Irane. Čia iškyla daug klausimų dėl demokratinio perėjimo, dėl demokracijos didin, didinimo, uh, dėl rinkimų rengimo, kaip juos su, suorganizuoti ir kaip toliau dirbti po rinkimų. Mes turėtumėm didžiuotis tą pažangą, kuri pasiekta pasaulio mastu e, dėl mirties bausmių naikinimo. Šiais metais dešimtas met, metinės e, e, šventėme dėl jungtinių tautų rezoliucijos moterų teisų klausimais ir daug pastangų dedama e, įvertinant moterų teisę taikos palaikymo procese. Ir manau, kad mes šiais metais galėsime žmogaus teisų peržiūros tarybos išvadas mm, gauti ir akcentuoti tos klausimus. Manau, kad ES pasiekė gerų rezultatų mm. įgaliodama specialius E, pranešėjus, įvairius mechanizmus. Taip pat e, vyriausiosios įgaliotinės tarnyba puikiai dirbo ir tai yra pripažįstama mūsų ataskaitoje. Šiais metais e, taip pat sumažėja ES mastų veikla, nes dėl ratifikavimo žmogaus teisų konvencijos. Ir šiais metais mes matome ir toliau esantį susirūpinimą dėl kovos su terorizmu veiklos. Šis rytis yra labai svarbi žmogaus teisės rytis Ir aš žinau, kad parlamente tikrai niekas ne, ne, nepritarė teroristiniai uh, veiklai. Ir tie dalykai yra labai pabrėžiami taip pat ir šiame e, pranešime. Yra daug naujų idėjų šiame tekste, aš visų neapžvelgsiu, aš šiek tiek nurodysiu tik kai kurias ir noriu išgirsti, ar kolegos pritarė toms naujoms idėjams, ar čia kiltų kokį nors sunkumų. Ponas Nikols iškėlė klausimą apie mechanizmą mm, tarptautiniu mastu. Ir ten yra kalbama apie prieglopčių ir migracijos klausimus, apie atskirų atvejų tyrimą. Tai galbūt ir neišsprendžia visų problemų, bet tai jau yra tam tikras atsakas, tam tikras ieškojimas būdų, kaip reikėtų spręsti problemas. Daugelį metų E, mes jau kalbame, kad turi būti e, vertinami pagal tam tikrus kriterijus, mm, atliekama lyginamoji analizė žmogaus teisų gyvendinimo. Mes žinome, kad santykių nutraukimas su e, kokia nors šalimi, prekybinių santykių pablogėjimas sukelia labai rimtas pasiekmes. Taip pat reikia atlikti poveikio vertinimą, kaip žmogaus e, teisės yra integruojamos į priekybos susitarimus. Tai būtų žingsnis į priekį. Taip pat statuto ratifikavimas turėtų būti priekybos koncesijų sudarimo dalis. Ir čia reikia e, e, dėti pastangas su kaiminėmis šalimis, Taip pat papildomas protokolas dėl kankinimų. Rekomendacijos dėl integravimo šių klausimų Europos Sąjungos politikos sritis atsižvelgti į peržiūros procesą, atsižvelgti į kiekvieną konkrečią šalį ir užmėgsti žmogaus teisų dialogus su konkrečiamis atskiromis šalimis. E, kyla problemų dėl tarptautinio baudžiamojo, teisio, teis, tarptautinio baudžiamojo teismo biudžeto. Ir šie klausimą taip pat turėtum svarstyti. Žmogaus teisų dialogai yra labai svarbus ir noriu pasakyti Europos išorės veiksmų kolego, kolegoms, kad jie negalės susipažinti su vertinimu dialogu su uh, Kinija ir Rusija. Man atrodo, kad būsi pirmininkė galėdavo nueiti į tamsų kambarėlį komisijoje ir pasižadėjus, kad nieko nefotografuos, susipažinti su išvadomis, bet tai turėtų iš karto pasikeisti ir aš reikalauju, kad mes gautume uh, galimybę susipažinti su e, vertinimu. E, klausimas toks, kaip priverstinės santokos. Aš e, negaliu patikėti, kad apie tai nekalbame mes, mano frakcija nustatė šį dalyką ir mums sunku yra patikėti, kad gali nebūti tokio elemento. Aš norėčiau paraginti pateikti kolegas daugiau pakeitimų dėl interneto socialinės žinas, žiniasklaidos žmogaus teisų šioje srityje. Taip pat man būtų labai įdomu išgirsti minčių e, jų šioje srityje. Dar norėčiau pasakyti savo žaliųjų frakcijoje ir kitiems, kad aš e, esu pranešėjęs Labai džiaugiuosi tuo ir, ir kalbame apie įmonių socialinę atsakomybę ir turime apie tuos elementus kalbėti. Mūsų svarbiausias e, dalykas yra įtvirtinti žmogaus teisės įmonių socialinę atsakomybę labai aktualus dalykas ir aš nesuprantu, nesutinku su priešingomis nuomonėmis. E, bendrovės korporacijos turi laikytis žmogaus teisių ir mes nebeturėtume galbūt e, vartoti to termino įmonių socialinė atsakomybė, bet e, formuoti tai kitaip. Bet tai, ką sakėte jūs ir ponas Kukan, e, apie šios klausimus yra labai svarbu. Atliktas Edimburgo tyrimas, kuris labai daug pasiūlymų pateikė dėl ateities veiksmų. Konkrečiai savo tekste apie jį kalbu. Ir E, man atrodo, kad labai gera yra pastraipa metinė ataskaita apie žmogaus teisės dėl verslo ir žmogaus teisių ir toliau turėtume nagrinėti mes savo komitetėje šį klausimą ateityje. E, daug dar galima ką pasakyti. Aš tikiuosi, kad jums daugiau ar mažiau pristačiau viską, ką norėjau, o dabar laukiu kolegų pastabų, kad mes galėtume kartu renkti tekstą ir kaip galima stipresnė galtinė rezoliucija pateikti plenarniai sesijai. Ačiū, ponia Howard. Dabar suteiksiu žodį šešiliniams panešiems, tiems, kurie nori pasisakyti. Kas norėtų pradėti? Ponas Gžib. Dėkui, pirmininkė. Norėjau pirmiausiai pasakyti, kad pono Hauto e, parengtas projektas yra labai geras, įdomus. Tačiau, kai kalbame apie e, šią temą, suvokiame, kokia sudėtinga ji yra. Taip yra visuomet. E, turime nepamiršti daugelio institucijų, ne tik Europos Sąjungoje, bet ir visame pasaulyje, kurios yra susijusios. Tai taip pat reiškia, kad mes prieš pateikdami su e, derintą konsoliduotą tekstą turėtume atsižvelgti daugybę požiūrių, pastebėjimų. Rengiant šį pranešimą kalbėsime daug ir tikiuosi, kad tekstas paskui atspindės kaip galima daugiau išsakytų nuomonių. Tikiuosi, jog rasime kompromisą ir galutinis rezultatas, bent jau mūsų pakomitetyje, bus labai pozityvus. Taip pat norėjau pabrėžti, kad būtų naudinga paminėti nuorodą į tai, kas buvo paskelbta gruodį. Aš neturiu dabar to teksto su savimi, bet paskui pristatysiu. Būtų naudinga, jeigu užsienio reikalų tarybos išvados būtų atspindėtos. Kitaip tariant, atspindėtas ES noras sustiprinti savo vaidmenį. Dar labai svarbus elementas - kaiminystės politika. Preambulėje ir pačiame tekste apie tai reikėtų kalbėti. Sakoma, kad e, pastebėta nemažai uh, E, trūkumų reaguojant ES į arabų pas, e, pavasario įvykius. Todėl mums reikia e, požiūrio, kuris būtų priderintas prie kiekvienos šalies ir regiono konkrečių sąlygų. Ta pasakyčiau ir apie reakciją į arabų pasarį. Kitas dalykas - Veronik de Kaiser pranešimas. Tai yra pranešimas, kuriame e, kalbama apie Europos demokratijos fondo vaidmenį. Taip pat e, galiu pasakyti, jog džiaugiamės e, tuo faktu, jog rengiamas pranešimas. Džiaugiamės, kad egzistuoja tokia iniciatyva Dar vienas pastebėjimas. Dėl 64 punkto kalbama apie tarptautinę lygų klasifikaciją. Turėtume būti labai atsargus. Ar politikai iš tikrai turėtų rekomendacijas teikti dėl lygų klasifikacijos. Mūsų patirtis iki šiol nelabai teigiama, bent jau mano šalyje, taip pat Rumunijoje, Kinijoje. E, kilo tam tikra panika, taip galiu pasakyti. Žmonės buvo persekiojami prisidengiant tam tikromis lygomis. Ir turime būti dėl to labai atsargus. Nežinau, reikėtų šios nuorodos tekste. Metinės ataskaitos, kitas klausimas. E, suprantu, kad jau daug kas iš kolegų yra pabrėžė kokybės aspektą šio pranešimo. Nereikia kartoti kiekvienais metais tų pačių dalykų, mums reikia labai konkretaus požiūrio. Turime pasirinkti tam tikrą konkretų stebėjimo tašką, kalbėdami apie žmogaus teisės pasaulyje savo pranešime. Mums reikia konkrečių rekomendacijų e, apie tai, ką norime pamatyti ir tai įrašyti į tekstą. Kalbame apie žmogaus teisų padėtį pasaulyje, e, nagrinėjame šios klausimus atidžiau per pastarąjį pusmetį. Ir manau, kad turėtume pabandyti parengti pranešimui specialią metodologiją, užtikrinti nuoseklumą, nuoseklumą su kitais pranešimais dėl žmogaus teisių. Yra nemažai šaltinių kuriuos galime pasitelkti. Ta ir darome. Pranešimuose tai daromos nuorodos. Taip pat, kai rengėme pranešimus dėl konkrečių šalių, turėtume visuomet e, vadovautis faktais. Ir kyla klausimas, ar pranešimo autoriaus nuomonė svarbiau, ar faktai. Reikia tikrai vadovautis faktais. Viena iš mano mėgstamiausių temų, pasakyčiau, yra tarptautinių organizacijų vaidmuo e, nuorodas reikia daryti šias institucijas tekste, jos visuomet vaidina labai svarbu vaidmenį, ypač tokiuose šalyse, kurioms e, taikomas privilegijuotų ar ypatingų santykių su ES statusas, pavyzdžiui, arabų pavasario šalis galima paminėti. E, mums svarbu keistis nuomonėmis su tomis tarptautinėmis institucijomis, kad e, turėtume bendrą poziciją ir padėtume šalims kūrenčioms demokratiją. Dėl tarptautinio baudžiamojo teismo tekste apie tai kalbame, jau pakomitetėje esame nagrinėję atitinkamus klausimus. Tyrimas, e, teismo procesas, bet trūksta kai kurių elementų. ir tai yra susijęs su aukomis arba nukentėjusiais, kas atsitinka su jais, kurie tais asmenimis, kurie yra nukentėję. Europos sąjunga turėtų daugiau galvoti apie bendradarbiavimą ir su Europos taryba. Yra e, užmėgsti ryšiai su tais, kurie Europos taryboje atsakingi už žmogaus teisės. Tačiau, mano nuomonė, daugiau galima ką padaryti. Ir Europos taryba ir Europos sąjunga, mano nuomonė, turėtų artimiau dirbti ir turėtume į pranešimą įrašyti atitinkamas mintis. Kitas klausimas yra projektai kaip žmogaus teisų įtvirtinimo priemonė. Jeigu dirbsime su partnerėmis, šalimis partnerėmis, kurios priklauso Europos tarybai, tai galbūt užsitikrinsime papildomą finansavimą. Dar norėčiau pabrėžti, jog šie visi klausimai yra labai svarbus ir paminėsiu kitą elementą - Sakarovo premiją. Manau, jog ji prisideda prie e, žmogaus teisų padėties gerinimo ir gana smarkiai. Pasižiūrėkime į Birmos atvejį. Visiškai pritariu pono Havito mintims. Jis sakė, kad informacijos teikimo laisvė yra labai svarbu. Labai svarbu pasižiūrėti tai, kaip interneto visuomenė reaguoja. E, mes ne į visus aspektus e, atsižvelgėme šiame pranešime. Ir baigdamas dar noriu kai ką pastebėti. religiniai elementai. Vis daugiau religinių bendruomenių yra persekiojamos daugelie šalių. E, turime paminėti ir krikščionis, maždaug šimtas milijonų krikščionių yra persekiojami, bet Šiaurės Korejoje, pavyzdžiui, yra ir kitų religinių bendruomenių, kurios kenčia, ar kitur. Ir kartas nuo karto, tai susijęs su atitinkamu konkrečiu e, režimu. Paimkime e, koptų atvejį Egipte. Demokratiniai pokyčiai dėja gali sukelti dar daugiau smurto prieš atitinkamas grupės. Kai kuriuose šalyse e, nukreipiamas dėmesys būtent į kai kurias religinės bendruomenės ir ES savo dialogę su įvairiomis šalimis turėtų atkreipti dėmesį į tai. Sure... Ačiū ponė Gžib. Ir nebejoju, kad pranešėjas labai atidžiai klausėsi visų jūsų rekomendacijų. Dabar žodis kitiems šešėlinės pranešėjams, ponui Donskiui, paskui poniai Veržyje. Ačiū pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti. Man buvo tikrai labai malonu dirbti su ponu Hauvitu ir rengiant tokį pranešimą ypač, yra ypač svarbu ir dirbti su kolegomis. Nes, žinome, yra tam tikrų suvaržymų rengiant tokius tekstus, ne visada įmanoma patikrinti visą informaciją, neįmanoma žinoti visko apie visas valstybės ir padėti juose. Ir būtent tuomet politinis dialogas tarp frakcijų ir kolegų labai pasitarnauja. Todėl man laikau privilegiją galimybę bendradarbiauti su ponu Hauvitu. Labai svarbu, kad pranešėjas E, akcentuoja, kad vietoje aprašinėjimų, kažkokių gerų pavyzdžių aprašinėjimų, daug naudingesnis dalykas yra vertinimas, pateikti vertinimą. Kalbame apie iššūkius ir šioje ataskaitoje kalbame ne tik apie žmogaus teisų pažeidimus, neligybės situaciją, uh, bet ir abejingumą. Abejingumas yra didžiulė problema, ne tik politinių institucijų, politinio elito abejingumas. Ir kaip ir sakiau, net jeigu dokumentas bus labai ilgas, išsamus, bet jeigu jame nebus vertinimo, nebus įdėta širdies į tą tekstą, tai, tai jis nebus naudingas. Ir, o šis tekstas atitinka tokius kriterijus. Uh, Dar vienas svarbus dalykas, dėl ko ši, šis, ši ataskaita yra ypatinga. Žmogaus teisų gynėjai, tie, kurie domisi žmogaus teisėmis, žino vis viešą paslapti, e, selektyvus požiūris. E, tai yra, ke, ke, žmogaus teisų gynėjai pasirenka, kurioje srityje jie nori būti aktyvus. Tačiau mums reikia bendro vardiklio pagrindo, e, kažko, kas yra savaime suprantama, dėl ko mes nei vienas nebejojame. Ir iš šio požiūrio taško įtraukties e, šis pranešimas yra labai geras pavyzdys. Man atrodo, kitas sunkumas, su kuriuo susi, susidurėme šiandien, uh, žmogaus teisų pažeidinėjimai kaip ir šaltojo karo metu e, yra kai kuriais atvejais ne, ne, mi, mi, sunkiai atskleidžiami. Pavyzdžiui, interneto laisvė, kai kurių laisvių, žmogaus laisvių užtikrinimas, tam tikrų įstatymų specifika, taip pat politikų nebaudžiamumo kultūra, E, teism, konstituciniams teismams suteikiamas ypatingas teisėkuros institucijos statusas kai kuriuose valstybėse. Šie pažeidimai yra sunkiai identifikuojami ir todėl svarbu dirbti su specialistais, su kolegomis ir renkti šią, tą, šią, tokį dokumentą, na, dirbant kolegialios institucijos principais. Uh, Ir rengiant šį pranešimą aš įgyjau tikrai labai daug patirties, man tai buvo labai vertinga pamoka. Noriu pasveikinti pana Havitą ir dar kartą jam padėkoti. Manau, kad kaip šešėlis pranešės aš gavau nepaprastai daug naudos. Thank you, Mr. Donsky, now Madam Veržyje. Ačiū, ponė Donsky, dabar ponė Veržyje. Pardon. Merci, Madame la Présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu prit pritarti pono Donskio išsakytoms mintims. Man irgi buvo tikrai labai malonu dirbti su ponu Howitu. Ir noriu pasakyti, kad e, tas darbas, kurio jis ėmėsi, sutikė mums galimybę peržiūrėti tą kasmet rengiamą ilgą sąrašą ir Ir mes, kad ir kokioje frakcijoje bedirbtume, e, visi be abejo e, suvokiama, kokios aktualios yra šios šiame pranešime svarstamos temos ir mes taip pat suprantame, kad reikia siekti nuseklumo. Kalbu apie vieną ar tokius priemonės ataskaitas, kurias rengia Europos Sąjunga, e, taip pat e, e, imtis reikalingų reorganizacinių veiksmų, tačiau aš pasigendu nuseklumo tarp kalbų ir darbų. Ir aš norėčiau priminti, kad būtina uh, dirbti kartu tobulinant šį tekstą, nes ten kai kuriuose straipsniuose kalbama apie išorės ir vidaus e, veiksmus. Taip pat norėčiau priminti e, interneto ir socialinių tinklų klausimą ir apie, pakalbėti apie nusikaltimus virtualioje erdvėje ir, ir naują demokratijos rūšį, kuri plinta internetu. Ir turime išlikti tikrai labai budrus, kad išvengtume to, ką galėčiau pavadinti saugumo politika. Taip pat integravimas yra labai svarbu, vertinimo aspektas yra svarbu, bet taip pat svarbu ir, ir nepamiršti tobulinti tekstą, pateikti pakeitimus. Ir aš norėčiau pateikti pavyzdį. Ma, mane ypač. Na, e, man kitoje akis vienas netitikimo, nenuseklumo dalykas. Ponas Havitas kalba apie arabų pavasarį. Žinau, kad mes turime išlikti e, labai atidžiai tą temą stebėti ir vertinti. Ir žinau, kad, pavyzdžiui, pakalbėkime apie ES poziciją Tuniso atžvilgių e, partnerystės sutarties atveju. Mane tas atvejis tikrai. Man norisi rėkti šiuo konkrečiu atveju. Aš pacituosiu du pavyzdžius. Viena vertus, komisijos komunikate akcentuojama, kad uh, Reikia kiek įmanoma greičiau sukurti Tuniso ir ES bendrą struktūrą komitetą. Taip pat kalbama apie pilietinę visuomenę, apie verslo bendruomenę. Ir taip pat dar kartą akcentuojama, e, kad reikia vykdyti liberalizacijos, prekybos politiką kalbant apie Tuniso mm, ekonomiką. E, pavyzdžiui, komisija pas, patikė pasiūlymą dėl e, turizmo, e, dėl veiklos turizmo srityje, siūlydama e, siekti e, oro erdvės liberalizacijos. Kaip žinote, srautas į Tunisą šiuo metu, keliaivių srautas į Tunisą šiuo metu yra tikrai labai nedėlis. Ir manau, kad toks akcentų sudėliojimas yra tikrai e, žalingas. E, Tunisas e, yra tikrai. Tunisui tai tikrai svarbus aspektas. Uh, bandykime viską vertinti per arabų pavasario prizmę ir man atrodo, kad socialiniai ir ekonominiai klaus, klausimai yra neatsiejama mūsų požiūrio visuotinė žmogaus teisės dalis, dalis ir į tai taip pat reikia atsižvelgti. And... Ačiū, ponė Veršė. Turiu dar dvi kolegas, kurie nėra šešėliniai pranešėjai, tai ponė, ponė Kiril Nilsson. Oui, merci. Le collègue... Ačiū mūsų kolega E, kuri yra šešėlinė pranešėjos nėra. Aš pasakysiu tik porą žodžių. Mums e, šis pranešimas yra tikrai tinkamas, geras, galime jį paremti. Jis yra labai sudėtingas, labai daug įvairių dalykų jame yra. Taip pat yra plataus užmojo projektas. Čia kalbama apie ES e, strateginės politikos žmogaus teisų srityje gyvendinimą, taigi mes su malonumu remiame šį projektą. Thank you. And now, madam. Dėkuoju dabar ponė De Kaiser. Merci. Je ne vais évidemment pas dire que je ne soutiens pas le rapport de mon. Euh, ačiū. Aš e, taip pat e, pritariu kolegos pranešimui, tai labai svarbus pranešimas žmogaus teisų apsaugos rytyje, e, rengiamas mūsų pakomitetyje. Reikia galvoti apie mechanizmą, kuris galėtų mums leisti pagerinti žmogaus teisų padėtį kitose šalyse. Paminėsiu keletą pranešimo elementų, pavyzdžiui, tarptautiniai susitarimai Mes norime, kad žmogaus teisės atsispindėtų tiek tarptautiniuose, tiek e, prekybos susitarimuose. Kalbam apie tai, kad reikia daugiau nuseklumo, tai ne, nepaprastai svarbu. Turime išlaikyti nuseklumą ne tik e, sąjungos išorės politikos srityje, bet ir e, skirtingose komitetuose, kurie parlamente užsima e, tokiais klausimais. Kalbu apie užsienio reikalų komitetą, mūsų pakomitetį ir kitus komitetus. Mes turime užtikrinti, kad e, susitarimai e, su trečiosiomis šalėmis iš tikrųjų padėtų mums pakeisti iš esmės žmogaus teisų padėtį. Kitas dalykas, e, kalbėsiu apie konkretesnį, labiau specifinį dalyką, gal techninį tokį. Tai yra klausimas. Ir norėjau, kad Richardas jį atsižvelgtų ir kai ką dar patikrintų. Kalbu apie vaikų apsaugą tų vaikų, kurie laikomi susiję su vaikais, e, susijusiais su tam tikrais burtais suraganavimu ir kartais vaikai yra apkaltinami tuo ir jie yra e, persekiojami, baudžiami, kartais net ir nužudomi. Kalbėjome dažnai apie vaikus karius, bet nepakankamai kalbame apie vaikus, kurie yra dažnai Afrikoje apkaltinami raganavimu ir komisija turėtų atkreipti dėmesį į šią aktualią problemą. Ačiū. Ir paskutinis kolega wicepirmininkė Madame Sinci. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim gratuluję Richardowi znakomitego raportu. Uważam, że merytoryczny. Dėkuoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Richardui už puikiai parengtą pranešimą. Vaikų klausimas buvo iškeltas ir galbūt būtų galima įtraukti jį daugiau įtraukti šį klausimą. Taip pat 81 punktas. Może byłoby to właśnie możliwe przy wsparciu nowej dyrekcji do spraw. O ką galim būtų padaryti dėl nepriklausoma e, stebėjimo tų šalių, kurios kelia susirūpinimą, kuriu, kurias aktualu būtų stebėti? Manau, tai galėtų įkvėpti tolesnį darbą žmogaus teisų srityje. kai kalbama apskritai apie žmogaus teisų skatinimą ir demokratijos skatinimą. Ponas Čip jau minėjo. Nezdatnim vykožist. Prašau, ponai Čip jau, jau minėjo 64 e, klausimą. Jakim jest, jest niezwykle ważny, dlatego, że to jest właśnie działanie dokładnie yra pavojus, kad tai bus neteisingai panaudota, bus piknaudžiauta, kai kalbam apie psichologinės arba psichinės e, tam tikras aplinkybės. Bo właśnie jeżeli stanowią zaburzenie mentalne, to mogą być wykorzystywane przeciwko tym osobom. A zatem ja bym ten punkt 64 zostawił. Mes e, nenorime, kad psichikos sutrikimai būtų panaudomi prieš tuos žmonės, kurie kenčia nuo tokių būsenų. Galbūt reikėtų labai aiškiai apibriežti e, tuos dalykus. Dažnai minimas smurtas prieš moteris ir tai turi būti minima dokumentuose. Ir pranešime taip pat yra nuoroda į šią temą. Tačiau norėčiau pasakyti štai, kad daugelio šalių yra priverstiniai abortai arba yra draudžiami abortai. Abu šie dalykai yra tarsi įteisinti ir tai yra mm, diskriminavimas moterų atžvilgių. Mm. ir mes privalome su tuo kovoti. Turime kovoti su priverstiniais abortais ir su abortų draudimu. Ačiū, dėkuoju visiems kolegoms. Prieš suteikdama žodį ponui Svon, noriu priminti du dalykus, kuriuos Richardas paminėjo. Jam nebuvo įmanoma susipažinti su dokumentais dėl dialogo su Kinija ir su Kinija prisimenu, kai buvau paprasta Europos parlamento narė pernai, aš uh, nuėjau į tą IVT kambarį, ten nebuvo galima net rašiklių įsinešti, tačiau aš galėjau susipažinti su tais dokumentais, man nekilo jokių problemų. Tai yra išorės veiksmų tarnyboje, aš galėjau susipažinti su tais dokumentais. Ir lyginant su ankstesniais metais, parlamentas mažiau dalyvavo išorės veiksmų tarnybos veikloje. Šie du klausimai yra svarbus, norėjau juos paminėti. Dabar ponas Svan. Thank you very much. I'm sorry, the uh, message. Ačiū. Aš tik užsirašiau šitą, man reikia patvirtinimo iš kolegų dėl to konkretaus klausimo, tai yra dėl prieigos prie informacijos, nes horizontalių klausimų, horizontalių atžvilgių nebuvo jokių pokyčių politikoje, netgi priešingai prieiga prie informacijos yra labai aiškiai nubriežta e, pozicijos, kurią priemė Koreper. Yra nustatyti parametrai, kurių laikantis mes jau kuri, kuris laikas dirbame. Tai nėra taikoma druo kontekste, tačiau parlamento mastu tai yra taikoma. Dėl parlamento sekretariato dalyvavimo rengiant pranešimą Čia nėra aišku, koks yra pagrindas to komentaro. Ren, nes rengiant dabartinį pranešimą ir ankstesnį pranešimą, galiu pasakyti, kad tie pranešimai buvo rengiami visiškai vienodai, tuo pačiu e, būdu. Ir aš nesu girdėjęs, nežinau, kad čia būtų iškilę kokių problemų ar, ar būtų buvę kokiu nors skirtumu. Galbūt man reikėtų daugiau informacijos, daugiau patikslinimo šiuo klausimu. Apskritai galėčiau pasakyti, kad metinė ataskaita visada buvo bendra veikla, bendras darbas tarp tarybos komisijos ir parlamento. Ir aš tikiuosi, kad toks darbo pobūdis išliks ir toliau. aš kaip pagrindu pasiremsiu e, bendram komunikatui ir tai bus e, kitos darbo tvarkės klausimas. E, Vyriausiai galiotinė ir komisija neseniai pateikė pranešimas siekiant stebėti E, procesą, kuris nustatytas komunikate dėl žmogaus teisų gyvenimo e, pasaulyje. Reikia suteikti galimybę visiems suinteresuotom šalim ES politikoje, skaitant e, pilietinę visuomonę, prisidėti prie žmogaus teisų įgyvendinimo ir prie ateities, ateities prioritetų įgyvendinimo. Dabartinė ataskaita buvo parengta kaip nurodomojo pobūdžio dokumentas. Nes iki šiol taryba būtent tokiu formatu ir norėjo dirbti, tokio formato dokumentą parengti. Bendras komunikatas labai aiškiai parodo pasirengimą metinį pranešimą, metinį ataskaitą renkti šiek tiek kitų pagrindų. Ir šiuo metu taryba savo iniciatyvą rengia ataskaitą, taip pat prisidedant ir Europė, Europos parlamentui. Jungtinėme komunikate yra stengiamasi metinį pranešimą parengti pagal tam tikras gairias, atskaitos taškus. Ir tie siekiai turėtų būti nus, nustatyti labai aiškiai bendrame komunikate. Ir būtent to ir prašė uh, Europos parlamentas, todėl ir turime judėti šią linkmę. Dar turime apsvarstyti išorės veiksmų tarnyboje kad galėtum aiškiai nuspręsti dėl dokumento formato, tačiau atvirumas ir bendradarbiavimas tikrai yra ir būtent valstybės narės nustatė tokius parametrus. Pono Howard pranešimas yra labai išsamus, 20 dalis, 99 pastraipos. Ir jeigu kiekvieną iš jų aptarčiau, tai užtruktų žymiai ilgiau negu iki pusės dvyliktos. Ir tikrai to, to ne, nenorėčiau daryti. Keletą dalykų norėčiau paminėti. yra labai bendras pagrindas bendro supratimo. Kad... You know, is... Europos, Europos išorės veiksmų tarnybos ir žmogaus teisų tarybos dėl veiksmų svarbos kovoje su kankinimais nustatyti prioritetai išorės veiksmų tarnybos Tarptautinio baudžiamojo teismo prioritetai. Atsižvelgiame į komentarus, kuriuos išsakė Devi ir FEM komitetai dėl minties įtraukti konkrečias dalis dėl priekybos ir žmogaus teisių į šį pranešimą. ir aš atsižvelgsiu į pateiktus komentarus ir pastabas. Detalesnis galbūt klausimas, detalesnė pastaba. Formuluotėje šio pranešimo formulavimą reikėtų galbūt atsargiau elgtis, atsargiau formuluoti, nes metinė ataskaita yra susijusi su žmogaus teisėmis ir demokratija pasaulyje. Ir keliais atvejais yra kalbama apie ES politiką demokratizavimo srityje, o tai neegzistuoja. Mes turime politiką dėl demokratijos, paramos demokratijai, o ne demokratizavimo parama. Galbūt tai yra nedidelė pastaba, tačiau jinai svarbi, nes ES nesistengia eksportuoti arba primesti kokios nors sistemos. Jinai tiesiog remia demokratiją ten, kur jinai pradedama vystyti iš apačiaus į viršų. Dėkuoju. Thank you, Mr. Sven. And I understand I can... Dėkuoju. Suprantu, kad negaliu jūsų kaltinti parlamento nariai negali susipažinti su žmogaus teisų dialogo vertinimu dėl konkrečios šalies, bet tai ne jūsų problema ir kelsime ją tuo met, kai svarstysime apie institucijų darbo pagerinimą. Bet pernai buvo konkretus e, laiškas atsiųstas ir buvo padaryta išimtis net ir man. Uh, E, ne tik pranešėjams. E, taigi galbūt e, būtų galima kažkaip susitarti, pavyzdžiui, nuvykti į komisiją ir paskaityti tą informaciją, jeigu pageidaujama. Dar tik tai pasakysiu, kad turime pusę dvylikos pradėti svarstyti kitą darbo tvarkės klausimą suprantu, jog NVO žmogaus tai, e, NVO atstovai e, Davidas iš žmogaus teisų organizacijų tinklo nori pasisakyti. Prašom. Labai trumpai, pirmininkė, ačiū. E, viso tinklo vardu norėčiau padėkoti pranešėjai už bendradarbiavimą su mūsų tinklu tiek uh, per konsultacinį susitikimą e, dirbome gerai tiek per tolesnės konsultacijas ir esu viso tinklo e, vardu labai dėkingas Jums už tai. E, jūsų užduotis labai sudėtinga, pavyzdžiui, reaguojant į pernai metų įvykius, reikia labai daug ką apimti, bet negalime pamiršti ir to, kas vyko 2011 metais tiek ES viduje, tiek trečiosiuose šalyse. Uh, E, šis pranešimas mūsų nuomonė yra labai aktualus, e, galvojant apie diskusijas taryboje dėl peržiūrios. Šiandien ryte buvo kai kas pasakyta ir mano nuomonė dar reikėtų pranešime akcentuoti tuos dalykus. Pirmiausia, kampanijos. Ponas Havitas e, sakė, kad NVO dažnai skeptiškai žiūri į kampanijas. E, Tai kelia nemažai klausimų apie tai, kaip yra atrenkamos temos ir kaip jos apima kaip plačiai jos apima žmogaus teisų dalykus. E, kampanijos negali būti parenkamos kažkam kažko užsigeidus. E, reikia, kad būtų labai rimtų svarstymų pagrindų, jos būtų patvirtintos. E, kitas dalykas Žmogaus teisų dialogas, e, kai kas sako, kad yra žlugęs mechanizmas, bet ne, e, galbūt, reikia, ne, galbūt nereikėtų apie tai galvoti, tai gali būti praktinis elementas, galvant apie platesnius žmogaus teisų politikos elementus, bet buvo kalbama apie demokratijos gilinimą ir apie e, diskriminavimo elementus, kad jie būtų įrašyti į platestes e, nuorodas. Kultūrinės, socialinės, ekonominės teisės taip pat yra labai svarbios. Aš norėčiau, kad ir jos atsispindėtų. Dar keletą sekundžių. Du dalykai, kuriuos reikėtų akcentuoti pranešime dar labiau. Pirmiausia, ES e, prekybos susitarimai. Parlamentas E, nemažai jų nagrinės šiais metais, su Turkmenistanu, pavyzdžiui, laisvosios prekybos sutarimas bus varstomas e, jau greitai per plenarinę sesiją, kiek žinau. Ir tai yra tam tikra banga, kuri kenkia žmogaus teisų nuostatoms. Institucijos ir valstybės narės kartais nenori atsižvelgti į viską, taigi parlamentas turi labai aiškiai akcentuoti žmogaus teisų nuostatų vertingumą. Uh, Mums reikia taip ieškoti mechanizmų, kaip geriau jas įtvirtinti, bet taip pat reikia brėžti, pabrėžti, kaip svarbu į visus susitarimus įrašyti žmogaus teisų nuostatas. Ką dar gali padaryti parlamentas? Yra e, pranešime visas skyrius apie tai, ką galėtų E, nuveikti parlamentas ir mano nuomonė galėtų būti nuostatos sustiprintos šioje dalyje. Pirmiausia, e, kalbant apie tai, ką parlamentas plačiau, ne tik šis komitetas per rezoliucijas ir kitas priemonės gali padaryti. Aš norėčiau atbrė... pabrėžti jūsų atkreipti jūsų dėmesį į e, laišką, kurį mes nusintėme dėl rinkimų stebėjimo ir įvairių galimybių taikymo. Ačiū. Dabar žodį vėl suteiksiu e, Richardui. Jisai parengė 99 pastraipas savo pranešime. Jeigu e, viskas išvelgsite, e, tai e, dar gal porą pastraipų galėsite pridurti. Ačiū, pirmininkė. išorės veiksmų tarnybos atstovo pasisakymas buvo tikrai labai išsamus. Nebandysiu apžvelgti visų jūsų pasisakymų, bet noriu padėkoti šešėlėms pranešėjams už šiltus žodžius ir už bendradarbiavimą. Aš nebejoju, kad tekstą galima toliau tobulinti ir noriu tai daryti, esu pasirengęs aktyviai su jumis tobulinti pakeitimus. Ir kaip, kaip pasiponė Senšin ir ponė Dekaiser. Ačiū už jūsų indėlį, nors mes esame toje pačioje frakcijoje, bet jūsų parama man tikrai labai svarbi. Norėčiau atsakyti kai kuriuos dalykus, kuriuos, kurie aktualus diskusijai. Pono Gžib, norėčiau pasakyti taip, tai iš tikrųjų teisingi uh, siūlymai. E, informacija turėtų būti kiek įmanoma tikslesnė ir empiriškai pagrista. Pone Donski, jūs kalbėjote apie tai, kad yra sunku identifikuoti kai kurios nusikaltimus. Aš visiškai sutinku su jumis. Mano pranešim, jeigu norite, dar kažką tai tobulinti, tikslinti mano pranešimo tekste. Prašome man pasakyti apie tai po posėdžio. Aš noriu užtikrinti, kad visa informacija išdėstyta jame būtų tiksli ir paremta faktais. Aš sutinku dėl išsakytų minčių apie tikslumą ir išsamumą. Uh, Tai pusiausvyrą tarp šių dviejų dalykų sunku, nelengva pasiekti. Ir aš, ponia Gžybai, jeigu turite kažkokių papildomų konkrečių pasiūlymų, aš esu pasirengęs juos nagrinėti. Toliau metodai. Manau, kad mes esame parengę metodologiją šioje srityje. Praeitie parlamento rengėjimos ataskaitos dubliavo tarybos tekstus tie pranešimai būdavo sudaryti pagal šalis. Prieš keletą metų nusprendėme, kad, e, taip, kad keisime struktūrą ir iš tikrųjų dabartinė ataskaita yra vertinimo ataskaita, kurioje vertinama ES veikla žmogaus teisų srityje. Ir tai reiškia, kad nemaža dalis to pranešimo teksto, kurį aš pristačiau, yra teorinis, abstra, ab, abstraktus, galbūt mano rinkėjai nebūtinai sutinka su viskuo, ką aš ten parašiau, bet aš norėčiau, kad tas tekstas būtų kiek įmanoma geresnis. O dėl pakeitimų norėčiau visų paprašyti nesiųsti pakeitimų skirtų atskiroms šalims. Mes labai stengiamės nekalbėti, nekomentuoti atskirų valstybių situacijos. Ir kreipiuosi į visus šešėlinius pranešėjus ir koordinatorius ir prašau to nepamiršti, nes kitaip mes tikrai susilpnysime savo vaidmenį šiame procese. Pono Gžyb iškeltos trys temos. Dėl to, kad reikia palaikyti, kad reikia intensyvesnio dialogo su tarptautinėmis institucijomis dėl arabų pavasario. Jis kalbėjo apie Europos tarybą. Taip, ir be abejo, kalbant apie tarptautinio būdžiamojo teismo veiklą skirtą kampalai. Bet Tai visiškai sutinku su jūsų mintimis dėl aukų. Pone Veržė kalbėjo kitą aktualią temą. Aš stengiausi vengti savo tekste e, pasraipų nesusijusių su žmogaus teisėmis. Bet iš tikrųjų žmogaus teisės ir socialinės žiniasklaidos priemonės yra susiję. Siūlyčiau surenkti diskusiją šiuo klausimu, pastatyti šį klausimą, nes jeigu kas nors galėtų man pagelbėti šiuo klausimu, būčiau tikrai daugingas. Pone Veržyje, jūs kalbėjote apie mechanizmus, išorės mechanizmus, e, integravimą, vertinimą. Jeigu turite papildomų minčių šiais klausimais, aš būčiau pasirengęs e, jas peržiūrėti. Pone Dekaiser, jos išsakytams mintims aš žinoma pritariu dėl tarptautinių susitarimų. Mes kalbame apie poveikio e, de, konstatavimą, taip pat yra nuoroda į lygas ir taip pat ir taikomus kriterijus. Aš raginčiau ją peržiūrėti, kuriuose sritise mes galėtume teikti rekomendacijas. Būčiau dėkingas už jūsų indėlį. E, septintame straipsnėje kalbama apie vaikus kaltinamus reganavimu. Žinoma, tai yra siaubingas reiškinys. Būčiau dėkingas, jeigu pasiūlytumėte e, papildomai teksto šio klausimu. Pone Senčin. Mes e, svarstėme priverstinių abortų klausimą, kai, pavyzdžiui, tais atvejais, jeigu vaikas kūdikis e, negalėtų normaliai vystytis. Apie žmogaus teisės ir negalę mes e, kalbėjome anksčiau renktame pranešime ir taip pat kalbėjome apie diskriminaciją, bet jeigu jūs norite pateikti, parengti pakeitimą šiuo klausimu, aš esu pasirengęs jį peržiūrėti. Ponas Senčin ir ponas Gžyb 74 straipsnė kalba apie, seksualinę, apie lytinę orientaciją. Žinau, kad tai opus klausimas, ypač APP frakcijai, bet tai yra vienas iš pagrindinių esminių principų mano frakcijai ir bendrai žmogaus teisų srityje. Uh, akcentuodamas, akcentuojant, manipuliuojant medicininėmis diagnozimis kaip e, galimybę negydyti tam tikros orientacijos žmonių, na, aš rengdamas būtent šį tekstą šiuo klausimu bandžiau suvokti, kaip frakcijos sureaguos į, į tokį, tokią nuostatą. Aš suprantu, kad ponui Gžibui, pono Gžibo frakcijai tai yra aktualus klausimas ir aš todėl, būtent todėl aš bandau ieškoti tokios formuluotės, kuri būtų priimtina visiems ir jūsų frakcijai ir man ir todėl esu pasirengęs dirbti ir tobulinti siekiant šio tikslo. Uh, žmogaus teisų ir, demokrat, žmogaus teisų ir demokratijos nevyriausybinio organizacijų atstovui. Aš užsirašiau jūsų e, mintį dėl lygybės, dėl neligybės. Aš sutinku su jūsų mintimi dėl žmogaus teisų nuostatos. Žmogaus teisų e, straipsnis turi būti trauktas į visas mūsų sudaromas tarptautinės sutartis. Jeigu yra kažkokių tai ypatingų atvejų, kuomet šaliai iškyla išpolio grėsmė, aš esu pasirengęs svarstyti, tai e, aš esu pasirengęs su jumis susitikti tamsiame kambaryje be jokio rašiklio ir niekam ne, ne, neatskleisti jokių paslapčių, jeigu jūs man pažadate parodyti to teksto kopiją. Uh, Aš tikiuosi, kad visi suprato, jog aš juokauju. Ponui. Ponui Svonui noriu taip pat padėkoti. Mes abu ši, šio ryto diskusijose tik, tikriausiai uh, užsirašinėjome svarbiausias mintis ir tikriausiai konstatuojame abu, kad pasiekta pažangos rengiant šį pranešimą. Noriu pasakyti labai aiškiai štai ką. Mano naudojamas terminas, kad e, kur aš miniu nepasisekusius, ne, nepavykusius žmogaus teisų dialogo mechanizmus, nereiškia, kad aš iš tikrųjų tą dialogą laikau žlugusiu. Žinau, kad jau turiu mažai laiko dėl pono Svono iškelto klausimo, neatsižvelgiant į nesutarimus praeitįje, norime siekti e, požiūrio pagristo vertinimu. Aš sutinku su tokia nuostata, nes tikrai reiktų pamiršti, kas vyko praeitie. Demokratija ir demokratizacija. Demokratizavimas. Man, man tai primena kažkokią klišę iš praeities Nors jūs tikriausiai dėl laikos tokos negalėjote išsamei pakomentuoti e, kit, kitų teksto dalių. Man, man, man kaip pranešėjai būtų tikrai naudinga, jeigu jūs man atsiųstumėte savo pastabas raštu, ypač dėl, jeigu turite kažkokių tai pastabų dėl tikslių terminų naudojimo. Aš būčiau tikrai dėkingas išorės veiksmų tarnybai ir aš labai tikiuosi, kad iki pakeitimų uh, e, termino jūs man tuos pastebėjimus atsiūsite. Ačiū, ponas Howard. Aš tik noriu galiausiai priminti galutinį terminą pakeitimams, tai yra trečiadienis 15 vasario iki 6 valandos vakare. Dabar periname prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai bus klausimai dėl e, e, rinkimų Egipte, tolesnės veiklos po rinkimų, turime čia ekspertus, taip, taip pat turime užsienio reikalų komiteto atstovus, laukiame FED komiteto pirmininko, tačiau džiaugiuosi e, šio komiteto nariais, sveikinu juos atvykus. Ir taip pat yra delegacija skirta ryšiams su Mašrek šalimis. Ir džiaugiuosi, kad su mumis yra Deividas. Druo komitete mes reguliariai atnaujinamą informaciją išklausome pilietinės visuomenės ekspertų, piliečių, atsiprašau, mokslininkų iš įvairių šalių, kaipgi toliau vystosi reikalai. Kalbai, kalbėjome apie Siriją, o šį kartą atidžiau panagrinėsime tai, kas vyksta Egipte. Prieš pradedant Manau, visi žinome ir matėme tuos baisius vaizdus Portsaidę po e, futbolo rungtynių. Ir mes labai apgailestaujame ir reiškėme užuojautą nukentėjusiųjų šeimoms. Tačiau politinis reikalavimas yra toks, kad reikia nepriklausomo vertinimo, kas gi štai atsakingas. Dažnai futbolas sukelia problemas Bet jeigu saugumo paėgos ir policija e, nereaguoja, tai, tai gali būti e, vertinama tiesiog kaip kažkoks konfliktas tarp e, futbolo sirgalių. Taip pat turime nevyriausybinio organizacijų is... susidarojama su nevyriausybinėmis organizacijomis Egipte. Taip pat tokių faktų yra. Adenauerio fondo atstovų taip pat turime kaip vieną iš, iš ekspertų. Manau, kad mes nelauksime, pasveikinsime poną Brauką, jis atvyks. Mus tikrai labai varžo laikas, nes po klausimų dėl Egipto turėsime klausimus dėl Rusijos. Todėl norėčiau E, pristatyti savo svečius. Su mumis yra Ahmed Sani. E, taip pat turime pono Antonį Dvorfing. Jis yra vyresnysis e, patarėjas užsienio reikalų srityje. Ir taip pat yra ponas Dvorkin, E, atsiprašau, ponas Gekror, tai yra Europos e, e, Konrado Dinario fondo Europos biuro direktorius. Ir taip pat su mumis yra iš, e, iš išorės veiksmų tarnybos atstovė. Pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Samif. Ir pirmo pasisakymo metu galbūt jūs galėtumėte susitelkti į, į, į savo temą nuo 7 iki 10 minučių. Uh, ačiū pirmininkė, ačiū už pakvietimą dalyvauti. Rinkimai tik baigėsi. Tik baigėsi Egipte. Tačiau rinkimai dar nereiškia demokratijos, nėra demokratijos jeigu nėra kelio į priekį, ypač jeigu yra 508 nariai parlamente ir mažiau nei 10 moterų mm, yra atstovaujama parlamente. Nėra demokratijos, jeigu nėra pilietinės visuomenės ir laisvos e, žiniasklaidos. Šalyje, kur 40 procentų žmonių e, yra labai neturtingi, demokratija tarsi ir nesiskaito, kai viena arba dvi politinės partijos negali paremti tų nuskurdusių žmonių. Čia buvo kalbama apie santykius tarp valstybės ir žmonių. Ir tai yra prilyginimas santykiams tarp tėvo ir sunaus. Egipte galima vertinti, kad tėvas negali pripažinti, kad jos 25 metų amžiaus sunus darytų tai, ką jis nori. Tai yra tiesiog taip paprasta. Tačiau kita vertus tai yra labai sudėtinga. 75 procentai žmonių <coughs> Egipte 65 procentai žmonių yra jaunesnė 25 amžiaus, nei 25 metų amžiaus. Ir aš žinau, kad ES institucijos dabar kelia labai svarbu klausimą, kągi reikėtų daryti. Tomas Friedman parašė labai svarbų straipsnį, kuriame jis sakė, po to, kai apsilankė mm, Egipte, kai matote, kai pamatote skraidančius dramblius, nieko nesakykite, tiesiog užsirašykite, įsidėmėkite tai. Prieš dvi dienas Taip pat buvo tokia frazė pasakyta, revoliucija laimėjo, tačiau šalis mirė. Senasis režimas, senoji sistema negali atnaujinti, atkurti šalies. Daugelį jaunų žmonių Egipte praėjusius metus vadina kitaip nei tarptautinė bendruomenė. Tarptautinė bendruomenė tai vadina pereinamojo laikotarpiu, o mes tai vadiname keršto laikotarpiu. Jokia šalis negali pasiekti demokratijos, kai kariniai vadovai kartu su musulmonų broliai siekia užtikrinti tai, kad niekas nepasikeistų. Po pirmos savaitės, kai susirinko Europos liaudės, atsiprašau, Egipto liaudės asamblėje, įvyko didelis pokytis. Nacionalinė, e, nacionalinė, e, demokra, nacionalinė partija buvo, valdžia buvo perdata musulmonų broliams ir e, salafistų nariams. Taip, jie nepriklauso buvusiam režimui, tačiau jie e, veikia lygiai taip pat kaip ankstesnis režimas. Ir kai matome vidaus reikalų ministrą, kuris neigia liaudės asamblėjoje, kad buvo e, naudojami ginklai ir šaudoma siekiant sustabdyti demonstrantus. Ir kai matote parlamento narius, kurie ploja tai girdėdami, <coughs> jūs galite suprasti, kad pasikeitė tik tai vardai, pavardės, tačiau nepasikeitė politinė darbo atvarkė ir nepasikeitė bendras supratimas. Žmogaus teisų ataskaitos tiek vietos, tiek tarptautinės rodo, kad policija naudoja maksimalę jėgą e, siekdama sustabdyti protestuotojus. Negalima paprašyti generolo biurokrato, kad jis sukurtų Egipto ateitį ir tikrai situacija yra labai niuri. Aš rekomenduoju ES neremti šio režimo. Nes čia gali iškilti teisėtumo problemų. Ir vyriausybė gali turėti labai rimtų problemų. Dauguma politinio partijų kiekvieną dieną netinkamai pasirodo parlamente ir jie praranda to legitimumo. Daugumą sudaro e, jauni žmonės, jauni žmonės gatvėse ir tai yra labai nestabili situacija. Jeigu norėtumėt paremti vyriausybę Egipte, labai siaurai mąstančios politinės grupės tik tai remia vyriausybę. Tai musulmonų broliai ir salafistai, nevyriausybės organizacijos, tiek vietos, tiek tarptautinės nevyriausybinės organizacijos yra nuolat puolamos tiek iš vyriausybės, tiek iš e, kariuomenės pusės, taip pat ir iš parlamento pusės. E, jie yra kaltinami, kad tai yra vakarų agentai. Taigi kokią demokratiją, apie kokią demokratiją mes galime kalbėti Egipte, kokią ateitį galime matyti Egipte. Tai, kas vyko Porcaidė, tai nėra vien futbolo sirgalių problema. Yra įvairios misijos, faktų išsiaiškinimo misijos, kurios aiškiai parodė, kad tai buvo labai tikslingas e, žingsnis tikslingas išpolis prieš futbolo sirgalių tam tikrą grupę. Yra daug vaizdinės medžiagos nufilmuotos ir galima YouTube pasižiūrėti tas nusifilmuotus vaizdus. Ponios ir ponai, kai Egipto e, kariškiai naudoja maksimalę jėgą ir žudo demonstracijos e, arba uh, Mm, net nuplėšė drabužius moterims Taryro aikštėje. Apie kokį teisėtumą jūs galite, jūs galite kalbėti ir ko galite tikėtis, kokio teisingumo galite tikėtis, kad jauni žmonės, mano karto žmonės gali gauti Egipte iš tokios valdžios. Daugelis tinklaraštininkų Egipte sukūrė tinklalapį kuris e, vadinasi scafcrime.net. Apsilankykite jame, pamatysite labai daug informacijos, daug nuotraukų, daug vaizdinės filmuotos medžiagos. Susipažinkite su tuo. Dėkoju. Thank you, Mr. Sami. Labai ačiū Jums, ponė Sami. Už pasisakymą prisiminiau vakarykštės diskusijas užsienio reikalų komitete dėl Rusijos. Uh, Buvo kalbama apie tą patį nevyriausminės organizacijos, asociacijos, kurios gauna finansavimą iš ES, laikomos vakarų agentėmis. Ir šiame komitete ir kitur girdėme tokius teiginius dažnai iš vyriausybių, kurios e, bijo, kad jų e, darbas, e, negeri darbai gali būti paviešinti. Situacija iš tikrųjų yra labai rimta e, blogėja, bet džiaugiamės, kad Michael Nabil, e, interneto dienoraščio rašytojas, buvo paleistas. Ir dabar, kai tokia prasta yra padėtis, tarptautinis solidarumas e, šiek tiek padidėjo. Dabar suteiksiu žodį ponui Dvorkinui. Labai ačiū, man labai malonu kalbėti pas jūs šią svarbę temą. Pateiksiu jums savo e, perspektyvą dėl padėties Egipte, dėl e, rinkimų svarbos, pasakysiu, ir dabartinio laikotarpio svarbą paminėsiu. Parlamento rinkimai yra svarbus momentas plėtojant, e, bijau sakyti, perėjimą link demokratijos Egipte, bet e, kai kuriais atvejais tikrai galima tai laikyti vienu iš svarbiausių žingsnių po prezidento Mubarako nuvertimo. E, pirmą kartą atstovų grupės atsiranda parlamente, kurios gali uh, priešintis e, aukščiausiai ginkluotųjų pajėgų e, tarybai SKAF. Kaip ir e, prieš mane kalbėjęs prelegentas sakė, kol kas žingsnis yra tik tai pusinis žengiant link tikrosios demokratijos. Kol kas padėtis yra labai neaiški, paini, neaišku, kaip politinė sistema plėtosis toliau. Taip pat neaišku yra, kaip pavyks susitarti Egipto politiniai visuomeniai dėl to, kaip sutelkti šalį pagal naują politinę santvarką. Ir tai atrodo yra esminiai perimo prie demokratijos dalykai. Galima sakyti, kad vyksta trejopa kova tarp karinės e, vadovybės, parlamento, musulmonų brolijos per Laisvės ir Teisingumo partiją ir tarp e, protestuotojų liaudės atstovų gatvėse. Atrodo, kad ne viena iš tų grupių neturi visiško legitimumo, dėl to vyksta kova už legitimumą. E, Laisvės ir teisingumo partija parlamente atrodo suvokė savo vaidmenį kaip deleguotoji valdžia. Ji galvoja, kad dabar gali dėrėti su karinė vadovybė, visiškai negalvojant apie tai, kad žmonės turėtų toliau būti traukti į politiką. Uh, E, jau protestuotojų neberemia šį partiją, nori, kad protestai baigtųsi, norime užsidaryti duris ir bendrauti tik su e, kariškiais. Tuo pačiu metu reikia galvoti, kad e, jie galėtų būti tam tikras politinis svarbus elementas, antena, kur, per kurią būtų galima dėrėtis dar tam tikrų politinių elementų. Uh, pavyzdžiui, dėl bausmių sušvelninimo ir panašiai. Ponas e, Samich e, labai aiškiai paminėjo žmogaus teisų pažeidimus. Aš norėčiau savo ruoštų prisakyti, kad reikia galvoti apie ateitį ir labai svarbus dalykas yra konstitucinis procesas, kol kas e, dirbama pagal nustatytą tvarkaraštį. raštį Komisija e, numatoma bus e, parengta ir patvirtinta iki parlamento rinkimų. Parlamento rinkimai, e, prezidento rinkimai turėtų vykti iki birželio pradžios, kad jau birželio pradžioje būtų prezidentas, bet gal net ir anksčiau. Taigi daug laiko neliko tam, kad būtų galima uh, E, įgyvendinti labai išsamų procesą, apimant ir visuomenės diskusijas, kurio reikėtų politiniam susitarimui. Matome, kad kol kas e, viskas daroma skubotai. 71 metų senoji konstitucija yra e, kaitaliojama ir tai bus tarsi naujoji konstitucija, jos pagrindas. Tai kelia labai didelį susirūpinimą dėl to, koks bus pasiektas tas naujas politinis sustarimas. Taip pat yra neaišku, kokios parlamento galios išrinktojo, ar jisai turi teisėkuros galės pagal tarptautinę e, kariškių patvirtintą konstituciją. E, atrodo, egzistuoja tam tikros galios karinė taryba ir toliau vadovauja šaliai. E, Deja, kaip sakė ponas Sami, visiškai netoleruojama e, žodžio laisvė, pluralizmas, o tai yra nepaprastai svarbu demokratijai plėtoti. Labai žybu ribojama žiniasklaida, taikomas nepaprastosios padėties įstatymas įstatymas, e, kariniai tribunolai yra rengiami ir e, kovojama su nevyriausybinėmis organizacijomis, kaip buvo pasakyta. Kiek suprantu, karinė vadovybė e, labai daug pasikliauja saugumo tarnybomis, kurios tarsi bijo užsieniečių uh, samokslo. Manoma, kad užsieniečiai remia protestuotojus ir vis tik tai 74 procentai egiptiečių priešinasi tam, kad ją finansuotų nevyriausybinės organizacijas. Taigi karinė taryba irgi sulaukia tam tikros paramos bandoma spręsti saugumo problemas ir mat, matome, kad ne viskas pasiekia, kaip kad buvo per minėtas futbolo rungtynės. Europos Sąjunga ir kit kitos e, šalis e, ne visiškai žino, ką daryti. E, bandoma remti demokratiją šios sudėtingų laikotarpių ir labai svarbių laikotarpių ir tuo pačiu metu atsiranda priešiškumas tam, kas gali būti laikoma ES kišimusi. Tačiau ES turėtų užimti tvirtą poziciją ir, mano nuomonė, yra svarbu galvoti apie tai, kad reikia teisingą visuomenės signalą pasiūsti, kad būtų galima užsitikrinti didesnį legitimą patikimumą. Ir taip pat reikėtų galvoti apie tai, kas turi būti dabar esminiai prioritetai. Manau, jog e, signalas būt, turėtų būti toks. ES remia egiptiečių siekius, bet ir neketina gyvendinti savo uh, užsienio darbo tvarkės, e, remiami žmonės Egipto uh, per uh, pluralistinį E, politinį procesą pagrįstą pagrindėmis teisėmis ir įstatymo viršenybę. E, politinis procesas, konstitucinis procesas turėtų būti įtraukiamojo pobūdžio ir padėti įtvirtinti įstatymo viršenybę, taip pat ir susirinkimų bei žodžio laisvė, tai yra pagrindiniai principai kurie sudaro demokratinio proceso vientisumo esmę. Pilietinė visuomenė yra labai svarbi šių procesų dalis. Žinau, kad labai sudėtinga užtikrinti pusiausvyrą, bet vyriausiosios įgaliotinės pareiškimas dėl susidarojimo su NVO paragina egiptiečius taikyti atitinkamas teisinės procedūras, tai, kas vyksta, yra e, tarsi pasinaudojimas anksčiau patvirtintų Mubarako laikotarpio neteisingų, nesažiningų įstatymų. Reikia galvoti apie pluralizmo pagrindi, kaip pagrindinio principo taikymą, o netaikyti neteisingų procedūrų. E, mes ir toliau seksime, kaip laikomasi pagrindinių prioritetų, kurie turi būti numatyti dėl to, ką galėtume padaryti vietoje, kad e, būtų įtvirtinta teisėta e, demokratiška vyriausybė, kad egzistuotų socialis konsensusas ir būtų laikomasi pagrindinių teisų. Ačiū. Much, Ačiū, ponė Dvorkinai, už jūsų pasisakymą ir rekomendacijas. Dabar žodį suteiksime daktarui Geroldui, Adenauerio fondo Europos biuro vadovui. Pirmininkė, ponios ir ponai, gerbiami parlamento nariai, noriu padėkoti už kvietimą man kalbėti šiandien. Berots turiu 10 minučių pasisakymui. Aš esu Konrado Adenaurio fondo e, biuro Briuselėje vadovas ir nesu e, svarstomo regiono ekspertas. Iki šiol mes daugiausia dirbome su Vakarų Afrika. Ir e, aš pabandysiu kiek įmanoma išsamiau pristatyti, ką, ką fondas veikia toje pasaulio dalyje. Ir pristatysiu kalbėsiu su, sa, savo pasisakymą suskirsiu į tris dalis. Kalbėsiu apie tai, kas nuveikta praeitįje. Remsius informaciją, kurią gavome iš savo biuro kairę. kairę. Taip pat e, kokių kaltinimų susilaukėme, kokią informaciją patikė mūsų partneriai ir apie pastarų dviejų dienų įvykius. Netgi šios, šiandien įvykiai keičiasi labai sparčiai. Uh, Mūsų fondas dirba Egipte pastarosius 30 metų ir mes bendradarbiaujame su įvairiomis pilietinėmis visuomenės organizacijomis bei taip pat e, su verslo bendruomenė. Mūsų tikslas - sustiprinti pilietinę visuomenę, jos veiklą ir e, remti demokratinės struktūras. Mano kolega daktaras Jakobas yra islamo uh, E, kultūros specialistas ir e, jis yra parengęs darbą šią temą. Nuo 2007-ųjų jis paskirtas e, už Egiptą atsakingų e, mūsų atstovu. Ir jis gyvena Egipte, turi šeimą ten ir jo, dabartinė jo situacija yra gana sudėtinga. Nuo praėjusiu metu gruodžio 29-osios mūsų biuras, mūsų biure e, saugumo tarnyba, policijos pajėgos atliko keletą kratų. Tai inicijavo prokuratūra, tačiau e, oficialaus arešto orderio nebuvo e, išduota. Jie pasiėmė kai kurios dokumentus ir visas, visus mūsų kompiuterius bei užanspaudavo patalpas. Ir mums draudžiama tęsti e, savo veiklą Egipte. Šių metų pradžioje daktaras Jakobsas buvo iškviestas e, kelių valandų tardymui. Jis turėjo paaiškinti, ką fondas veikia Jis iš ties buvo ilgai tardamas, bet paskui jam buvo pasakyta, kad galės at, netrukus atnaujinti savo veiklą ir atgauti visą įrangą. Tai buvo metų pradžioje, o jau sausio 11 e, valstybės prokuroras mums pranešė, kad byla neužbaigta ir kad tyrimas yra tęsiamas ir kad dokumentai bei kom kompiuteriai įranga ir toliau išliks konfiskuoti. Daktaras Peteringas, kuris yra fondo pirmininkas, tai yra buvęs parlamento, Europos parlamento pirmininkas, kritikavo šį e, atvejį ir sausio 18-ąją ponas Kri, mūsų organizacijos generalinis sekretorius, Ir mes, mes esame priklausomi nuo krikščionių demokratų Vokietijoje ir mūsų sekretorius susitiko su Egipto ambasadoriumi Berlyne ir akcentavo, kad geras dviejų šalių bendradarbiavimas labai priklauso nuo nevyriausybinės organizacijos, nevyriausybinio organizacijų veiklos ir nuo galimybės mūsų fondui toliau e, plėtoti, laisvai plėtoti savo veiklą. Uh, sausio 30 mūsų atstovas nu, nuskrido į Kairą ir dar kartą ten akcentavo, kaip svarbu nevyriausybinėms organizacijoms laisvai dirbti Egipte, kritikavo valdžios institucijų veiksmus. Vasario 5-ąją valstybės prokuratura pranešė mūsų fondui, kad baudžiamasis tyrimas, kad prieš daktarą Jakobą pradėtas baudžiamasis tyrimas. Ponas Baden. Pone Baden ir, jį, ir ponas Jakobsas negalėjo išvykti iš Kairo. Ponas Petrigas buvo nuskridęs į Kairą ir jau susitiko su užsienio reikalų ministra, ministru ir tarptautiniu reikalų ministru ir toliau tęs susitikimus Antroji dalis, kuo mes kaltinami? Tyriamos dvi sritis. Tai vienas kaltinimas, kad mes pažydėme įstatymus, jog atseit Konrado Denaurio fondas vykdo neteisėtą veiklą, nevyriausybinio organizacijų veiklą šalyje ir nau, taip naudoja, esą naudojame nedeklaruotas lėšas iš užsienio e, Egipte ir kad tai yra neteisėta. Ir iš esmės tokia neteisėta veikla pona, kaltinamas ponas Jakobas. Dabar prie šių kaltinimų dar prisidėjo tai, kad pradėtas baudžiamasis tyrimas mes žinome, kad bus pateikti baudžiamiai kaltinimai, bet nežinome, kokie konkretūs kaltinimai bus pateikti tiems dviems asmenims, ar tai jie bus kaltinami valstybės išdavimu, išdavimu ar e, šnipinėjimu. Neaišku, kokiu pavydalu tie kaltinimai bus pateikti, bet tai sužinosime per atančias kelias dienas. Bet žinome, kad tai bus baudžiamieji kaltinimai. Dabar trumpai pakalbėsiu apie mūsų fondo partnerius. Reikėtų pasakyti, kad to tardymo metu daktarui Jakobsui buvo pareikšta, kad tai, kad jie bendradarbiavo ar galimai dirbo su nevyriausybinėmis organizacijomis, yra e, baisiausias dalykas. Ir čia aš turiu nedidelį partnerių sąrašą informavimo, sprendimų ir paramos centras, tai yra mokslinių tyrimų centras veikiantis Egipte, tai yra vyriausybės įkurta institucija, toliau nacionalinė jaunimo taryba, e, finansinių ir ekonominių tyr, mokslinių tyrimų taryba, politinių e, tyrimų taryba, e, vystomoji programa skirta moteriams ir vaikams socialinio plėtros programa ir Egipto jaunimo federacija. Toks yra uh, mūsų fondo partnerių sąrašas, su, su, tai, su kuriais fondo atstovai dirba šalyje. Kokios, kok, kokia situacija yra dabar? E, Bundestage e, dvi, dviejų pagrindinių partijų atstovai pateikė e, pareiškimo projektą šiuo klausimu. Aš jo nepristatinėsiu, bet rezoliucijos projektą, bet pristatysiu svarbiausius aspektus. E, Visų pirma, Bundestagas ragina vyriausybę vykdomas prieš Konrado Adenauerio fondą procedūras, procesus nutraukti ir pasirūpinti, kad Egipto vyriausybė ir pasirūpinti kad Egipto vyriausybė pripažintų šią organizaciją kaip dalyvaujančią demokratijos uh, demokratiško persitvarkymo procese. Taip pat akcentuojama, kad tai yra demokratiškas fondas, kuris nori padėti Egiptui. Taip pat ašvilgianti tai, kad santykiuose tarp Egipto ir Vokietijos Egipto įsiskolinimas yra 240 milijonų eurų dydžio, yra, tai yra ypač aktualus veik, aspektas. Taip pat tas fondas. Taip pat reikėtų e, pas, pa, pamastyti apie e, demokratijos e, plėtotės iniciatyvas, kurias tas fondas galėtų finansuoti. Egipto valdžia domisi, kas yra fondo, tegul turėtų pasimėti, kas yra fondo steigėjų, fondo globėjų sąraše. Tai yra ponė Merkel, kiti šalies žymus politikai. Galiausiai noriu pasakyti, kad e, vertinant dabartinę padėtį, tikriausiai nevertėtų tikėtis pokyčių į gerą. Situacija tikėtina pablogės, kaip tą teigė ir ponas Poteringas susi, po susitikimo su įvairiais pareigūnais. O Egipto valdžia teikia, kad jie visiškai ne, nesirenka, kad, kad jie nepasirinko specialiai to fondo, kad jie su visais elgėsi vienodai. Teising, teismų valdžia atskirta nuo vykdomosios valdžios ir viena kita, viena kita jos esą nedaro jokios įtakos. Galiausiai, ar mums reikėtų pasitraukti iš Egipto, aš nemanau. Mes ten esame įsitvirtinę ir manome, kad turime ten išlikti. Galiausiai noriu pasakyti, kad man tikrai būtų sunku nutraukti mūsų darbą ten, nes pane Badė kuri yra biuro vadovė ir kuriai paskelbti baudžiamieji kaltinimai, yra ištekėjusi iš egiptiečio ir negali tiesiog pabėgti iš šalies. Ir, ir pa, išvykus iš šalies į nabaudžiamųjų kaltinimų nepabėgs. Ačiū už tokio, tokios informacijos pateikimą, kasgi iš tiesų vyksta Adenaro fondo atžvilgių. Jūs galite įsivaizduoti, kasgi ten vyksta. Jūs paminėjote šį fondą. Jis yra remiamas įvairių svarbių asmenų, kanclerės Merkel ir, ir kitų ministrų. O kaip kalbėti e, su opozicija, juk čia nėra politinio rėmimo. Jau šnekėjo daktarai ir profesoriai, o dabar aš raginu poną Deividą iš parlamentinės grupės e, ryšių su Maščiako šalimis, išklausysime jūs, o paskui suteiksiu žodžiu, žodį e, vidaus e, išorės teismų tarnybai. Dėkoju pirmininkė, dėkoju, kad surengėte tokį klausimą. Tai yra tikrai m, tinkamas, labai pozityvus dalykas. Aš esu dėkingas draugams, kolegoms už tai, kad mums pateikė tikrąjį vaizdą, kasgi šiuo metu vyksta Egipte. Manau, kad vienas klausimas, kurį turėtum savo užduoti, ar mus stebina ar ne šie rezultatai. Ir atsakymas daugeliu iš mūsų yra ne, nestebina. E, rinkimų e, rezultatai buvo tokie, kokiu ir galėjome tikėtis. Ir čia tikrai galiu kalbėti visiškai laisvai, nes esame Europos parlamente. Ir galbūt, kalbant apie musulmonų brolius, rezultatas buvo toks, kokio, kokio ir buvo tikėtasi, kad jie tokį rezultatą ir gaus. Rinkimų sistemos įstatymai pirmiausia buvo svarstomi ir svarstant su įvairiomis politinėmis grupėmis, kurie remiasi skirtingą politinę ideologiją, kai kurie mūsų Europos parlamento nariai mm, kurie turi visai kitokią patirtį susijusią su demokratiniais rinkimais. Ir buvo stengiamasi pasižiūrėti, kokiegi gali būti sistemos, rinkiminės sistemos, parla, rinkiminės sistemos Egipte rezultatai. 44 procentai, gavus 44 procentus balsų galima netgi 100 procentų vietų parlamente gauti, tačiau paprastai taip, taip lengvai nevyksta. Egzistuoja tam tikros taisyklės, kaip yra paskirstomi tie vaistai. Ir čia buvo galima tikėtis didelių iškraipimų. Taigi, pirmiausia, mes, mūsų nenustebino rezultatai. Taip pat mes turime atsižvelgti į tai, kokios yra priežastis, kad musulmonų broliai gavo tokius gerus rezultatus. Nepamirškite, kad Mubarako valdymo laikais e, musulmonų broliai suvaidino ypatingai pozityvų vaidmenį remdami gyventojus, užtikrinami jų socialinius poreikius. Ir todėl rinkimų metu, e, turint galvoj turimas priemonės, čia nenorėčiau per nelik leistis į šį aspektą, tačiau turėdami tas priemonės, jie tiesiog gavo kaip, kaip padėką, kaip atsaką dėl tos pozityvos veiks, veiklos, kurią vykdė Mubarako valdymo laikais. Tiesiog jie nuveikė gerą darbą e, Egipto žmonių naudai ir už tai jiems buvo, juos reikėtų pagirti ir dėl to jie gavo tokius puikius rezultatus rinkimų metus. Kas laukia ateityje? Pirmiausia, reikėtų e, apsvarstyti, ir aš čia sutinku su Samich, su jo pastangom, e, pastabomis dėl, dėl SCARF, dėl karinės aukščiausiosios vadovybės. Galbūt aš taip sklandžiai ir nekalbu, kaip, kaip, kaip norėčiau, nes daugybę dalykų vienu metu turiu galvoje. Nepamirškime, ką rašė Liberacijom prieš metus. Tai, ką mes šiuo metu matome Egipte, e, mes e, matome vieną balsą ir vieną tikėjimą. Vote, e, vieną balsą ir tik vieną kartą. Pasižiūrėkime, kaipgi bus konstitucija rengiama. Tai yra pats svarbiausias faktorius, kalbant apie Egipto ateitį. Jau buvo paminėta, kad mes, europiečiai, nenorime mokyti nei vienos šalies, kaip jie turėtų elgti ša savo šalyje, tai yra suvereni šalis. Tačiau Europos parlamente mes patvirtiname Europos komisijos pasiūlymą ir netgi šiandien kolegos gavo elektroniniu paštu laišką, iš ponios Ešton ir komisaro Fulė dėl to, kaip reikėtų aiškinti daugiau už daugiau e, principą kaiminystės politikoje. Ir mūsų kaiminystės politikoje mes, mes remiamės to principu. Daugiau už daugiau, tai reiškia, kad mes neprimetame savo vertybių, tačiau turime stebėti tuos santykius ir uh, gilinti tarpusavio santykius, taip pat stiprinti paramą, kurią teikiame e, kaimininėms šalims. Čia kalbu apie materialinę pagalbą, tenkinant jų poreikius. Ir būtent čia reikia remtis tuo principu daugiau už daugiau. Leiskite priminti, kokie yra pagrindiniai ištekliai Egipto, Egipto biudžete. Tie, kurie nemėgsta matematikos, tai viskas e, progresyviai mažėja, biudžetas progresyviai mažėja. Pirmiausia, pajamos iš turizmo. Visi žinome, kad netgi jeigu šiandien yra sakoma, kad turistų tik tai 40 procentų yra e-, Egipte lyginant su laikotarpiu prieš revoliuciją. Šis skaičius yra visiškai e, klaidingas. Noriu sakyti, nenoriu sakyti, kad 3 e, procentai, tačiau tikrai tai nėra 40 procentų. Deja, žymiai mažesnis tas skaičius turistų. Aš turiu draugą, kuris, kurios sutoktinis yra Portugalas. Ir tuo metu laikėsi Kairė Ir tas žmogus sakė, mano viešbutė gyvena tik tai šeši svečiai, o iš viso yra 700 kambarių. Taigi man galite matyti. E, nenorėčiau čia jokios reklamos, žinoma, daryti, bet taip yra. Antras dalykas. Šie skaičiai labai smarkiai sumažėjo. Dar vienas pajamų įplaukų šaltinis nuo 7 iki 8 milijonų perlaidos, tai yra nuo 7 iki 8 egiptiečių gyvena užsienyje. Ir tos perlaidos taip pat yra sumažėjusios. Dar vienas dalykas, turim galvoje apie tą netikrumą, kas vyksta šiuo metu Egipte. Emigrantai nebesiunčia pinigų į savo šalį, Pasižiūrėkite į mano šalį, Portugalą, tai vyksta tas pas. Tai čia kaip skliausteliuose tokią informaciją sakau ir prašau manęs necituoti. Trečias aspektas. Sueco kanalas. Teisės e, plaukti, naudotis tuo kanalu. Tai beveik nepasisekė, e, lyginant laikus iki revoliucijos ir e, dabartinį laiką. Tačiau progresyviai mažėja, kiekvieną kartą vos ne per pus skaičių sumažėja. Ketvirtas dalykas - dujo eksportas. Neturėčiau Jums priminti, kiek kartų dujotiekis, kuris veda į Jordanę ir Izraelį buvo susprogdinti ir taip pat e, nebėra įplaukų ir iš šios srities. Egipto draugams galiu pasakyti, kad Egiptas, nepaisant visų problemų, turbūt yra ne ta šalis, kur aš norėčiau būti politiku. E, daugiau nei 8 milijonai žmonių šioje šalyje. 1,2 80. Easy to give people the Atsiprašau, daugiau kaip 80 milijonų gyventojų Egipte. Infrastruktūros, ar tai būtų sveikatos priežiūra, švietimas ar būsto sektorius. Užduotis yra nepaprastai sunki Egipte. Ir taip pat nėra, nėra ir naftos milžiniškų išteklių Egipte. Turint galvoje visus tuos išteklius, įplaukas, kuris, kurios patenka į biudžetą, kalbant apie nedarbą, mano teorija apie šias revoliucijas yra tokia, kad trumpuoju laikotarpiu žmonės pradės galvoti kad visgi anksčiau aš gyvenau, gyvenau anksčiau, nors mes ir kritikuojame e, tą praeitį, ankstesnės dienas, nes e, visada linkia kritikuoti praeitį. Tačiau turime atsižvelgti į viską. Ir dabar yra laikas tiek e, kariniams pajėgoms ir daugumai parlamente ir aš čia ypač kalbu apie musulmonų brolius, tai yra pats laikas nuspręsti, kokią visuomenę jie nori kurti vidutiniu laikotarpiu, kokią konstituciją sukurti, kaip žada ratifikuoti konstituciją, nes tai yra ypatingai svarbu, kad konstitucija būtų patvirtinta referendumu, kad žmonės galiausiai galėtų suvokti, kokia visuomenė yra kuriama. Ir šiuo metu esu uh, nusivylęs dėl revoliucijos rezultatų, tačiau tikiuosi, kad ateityje reikalai gali pasikeisti Egipto žmonių klėstėjimo naudai. Ačiū, ačiū ponio Davidai, ačiū už tai, kad nurodėte ekonominę situaciją ir vystimasi. Manau, mums reikia dar dešimties minučių, nes mes pradėjome 15 minučių vėliau. Dabar steiksiu žodį poniai Nasira Bulo. Tai yra e, e, vidurio rytų, artimųjų rytų padalinio vadovė, prašau. Um, Ačiū. Iš išorės veiksmų tarnybos požiūrio taško uh, Noriu pasakyti, kad patikti vertinimai ir, e, ir iškelti susirūpinimą keliantis klausimai, mes visiškai pritarėme tam vertinimui ir politinė, vertant politinę situaciją Egipte, reikia konstatuoti, kad Egiptas išgyvena sudėtingą demokratiškų persitvarkymų laikotarpį. tarpį Nepaprastųjų padėčių įstatymas vis dar galioja, karinis teismas teisė civilius ir labiausiai susirūpinimą kelia. Tai bandymai susidoroti su nevyriausybinio organizacijų atstovais. Apie tai gauname pranešimų. Pradėsiu nuo paskutinio incidento susidorojimo su nevyriausybinėmis organizacijoms. Tai ypač neramina. Vyriausiai galiotinė E, viešai paskelbė savo nuomonę vertindama padėtį. ES laikosi principinės pozicijos, nes e, susivienijimų teisės užtikrinimas yra pil, pilie, demokratijos pagrindas, pilietinės visuomenės organizacijos yra demokratijos variklis. E, susidariusi padėtis yra nepriimtina ir mes raginame Egipto valdžią nedelsiant e, nustoti vykdyti tokius išpolius, imtis kitokių priemonių. Taip pat primename, kad būtina laikytis tarptautinių standartų šioje srityje. Tai yra būtinybė, absoliuti būtinybė mūsų vertinimais. Europos e, Sąjungos ambasada Egipte, Kaire veikia vieningai. Ir mes vienbalsiai keliame, nuolatos keliame šį klausimą santykiuose su Egipto valdžia. Šiandien es, e, ypatingasis atstovas Bernadelė Lijon svarstė, kėlė šios visus klausimus ir šiandien ir vakar rengiami, rengiamas kitas aukšto lygio pareigūnų susitikimas e, su laikinos Egipto aukščiausios valdžios atstovais. Mes palaikome ryšius ir su Junktinių valstybių valstybės departamentu, nes jis taip pat suinteresuotas nevyriausybinio organizacijų padėtimi Egipte. Susidoroja, bandoma susidoroti ir su Amerikos nevyriausybinėmis organizacijomis. Tačiau nukentėjai ir egiptiečiai, turėtumėm ir to nepamiršti. kalbant apie e, rinkimų proceso vertinimą, mes pritarėme jūsų išsakytam vertinimui. Jis buvo, su, rinkimai buvo suorganizuoti sklandžiai, tačiau neaišku, ar, ar, ne, ar rezultatai yra objektyvūs. Mes e, manome, kad reikia reikia pastebėti, kad mes neturėjome galimybės e, nuosekliai stebėti rinkimų ir surenkti įprastinės rinkimų, įprastinės rinkimų stebėjimo misijos. Taigi mes stebėjome visus šios procesus atidžiai ir Dabar tenka daryti išvadą, kad Egiptui reikia kiek įmanoma greičiau pereiti prie e, civilių valdžios. Ir mes tikimės, kad ginkluotojų pajėgų taryba laikysis duoto pažado. Norėčiau pratesti paskutinio kalbėtojo mintį dėl ekonomikos, ekonominio nuosmukio. E, Tai tikrai labai rimtas dalykas, nes tarptautinės finansavimo organizacijos ir investiciniai bankai svarsto, kaip e, padėti Egiptui ir. E, nes Egipto poreikiai yra nemaži, kaip žinote, deramasi dėl sutarties šiuo klausimu. O kalbant apie tai, kaip reikėtų reaguoti į susidorojimą su, never... su NVO ir bendrą padėtį, pagrindinių teisių ir laisvių padėtį šalyje, Europos kaiminystės politika remiasi principu daugiau už daugiau, Ir todėl principų laužimas e, yra susijęs su politinė atsakomybė, to turėtumėm nepamiršti. To... Dėkuoju, du kolegos nori pasakyti ir dar daugiau kas nors. Uh, Pone Dekaiser ir Brantner. Uh, e, dėkuoju, bandysiu greitai pateikti klausimą. Mane reikia pasakyti. Uh, labai šokiravo įvykiai susijęs su Konrado Adenauerio e, fondu. Norėčiau kolegoms pasiūlyti kai ką. E, Egipte e, kitą savaitę kalbėsime apie humanitarinius aspektus, apie pagalbą humanitarinę. Buvo Mm, taip, taip pat reikėtų, manau, prijungti ir šio fondo klausimo svarstymą. Marijo, aš sutinku su jumis. E, buvo tikimasi, kad musulmonų brolyje e, pasirodys panašiai po Hamas e, pergalės Palestinoje prieš keletą metų Tuo metu rinkimų procesas buvo labai demokratiškas ir tie dalykai buvo akivaizdus. E, šiandieną galima netgi daryti tam tikrus apibendrinimus. Bet e, kitas klausimas yra susijęs su kitais aspektais. Praeitais metais lankiausi Sudano šiaurėje, keletą savaičių ten buvau ir mes daug kalbėjomės apie įvairius taktinius, strateginius e, Baširo ele, veiksmų elementus. E, buvo sakoma, kad salafitai grasina režimui ir kad jie turi labai daug pinigų. E, ir kad jie tiesiog paperka žmonės. Aš nežinau, kaip dabar Egipto E, atžvilgių, ar yra daroma panašių išvalgų dėl panašaus e, panašių dalykų, nes tai jis, Egiptas nėra labai toli Sudano ir e, dar kitas klausimas - armijos balsai. Taigi tokie mano pastebėjimai ir klausimai. Manau, matau, kad kolegos jau ateina į klausimą dėl Rusijos. Mums dar reikia laiko, bet mes pradėsime. Mes toj baigsime. Gal, bus galima tą pradėti. Klausimą dėkoju. Aš taip pat. Uh, E, noriu pasakyti, kad parlamentas e, turi išreikšti labai rimtą susirūpinimą e, dėl to, kas atsitiko su Adenaurio fondu. Kaip koleg, kolegė Verodik sakė, šis reiškinys jau yra simptomas ir kad jisai gali plėstis, taigi turime stebėti. Norėčiau pasveikinti poną Ahmedą Samitą E, jisai e, pateikė pasiūlymą e, Romoje per viduržėmio jūros šalių susitikimą. Aš pati esu iš Andalūzijos, veikia pas mus tolerancijos institutas, jisai yra tarsi tam tikras simbolis gavome tam tikros informacijos ir Galbūt galima galvoti, jog armija e, mano, kad neramumai e, leis jiems užimti daugiau, išlaikyti daugiau galių. Salafitai ir musulmonų brolyje dabar taip pat e, elgesi labai rizikingai. Ir rizikinga yra tai, jeigu juos saugos armija, taip pat bus rizikinga, nes neperėta bus taip, kaip tikėtasi prie civilinės demokratijos. Procesas nežengia į priekį, net atvirkščiai, ir tai gali vis tik tai e, atsiliepti neigiamai pačiai musulmonų brolyjei galvoju apie tai, kas e, atsitiko Turkijoje su islamiškosiomis partijomis Maroke, kas įvyko tos partijos bandė žengti link demokratijos. Ir apie tai galbūt reikėtų galvoti. Padėtis yra pavojinga ir daug kas priklausys nuo to, kaip demokratinė opozicija spręs problemas. Manau, kad vis tik opozicija neužėmė deramos pozicijos. nieko nedaroma, kad būtų iš tikrųjų pakeista konstitucija iki prezidento rinkimų. Būtų absurdiška 75 procentų daugumą turėti musulmonų broliai ir tikėtis, kad konstitucija atspindės visų poreikius tai bus e, musulmoniška e, konstitucija ir bus sakoma, kad ji bus dar labiau pakeista vėliau. Mano nuomonė, pozicijai labai svarbu nepamiršti pagrindinio tikslo, tai yra kovoti, siekti, kad būtų patvirtinta demokratiška konstitucija, o ne pasitelkti smurtą Tariro e, aikštėje ar susidoroti su protestuotojais. Reikia galvoti apie realią demokratišką opoziciją ir alternatyvą musulmoniškosioms partijoms. Dabar jos tarsi tampa e, armijos įkaitėmis. Procesas yra lėtas demokratinė opozicija nėra pakankamai vieninga. Taip aš galvoju. Dabar, ponia Brantner. Labai trumpai. Pirmiausiai, e, Dėkoju fondo atstovui už jo pareiškimą dėl konstitucinio proceso. Nemanau, kad daug iš, nuo išrinktųjų narių dalyvaus konstitucinėme procese. Iš vis ar galime pasakyti, kas dalyvaus? Ar e, jie nori, kad, pavyzdžiui, kažkas iš e, išorės patartų, padėtų e, renkti konstituciją? galima sakyti, kad nedaug kas įsitrauks į šį procesą, bet galbūt mes galime bent kažkaip padėti, norint praplėsti poveikį ir nesukelti įspūdžio, kad vakarai paprasčiausiai bando kištis. Aš noriu, kitaip tariant, paklausti, kaip galima paremti konstitucinį procesą. Kas jau padaryta šioje srityje ir kas planuojama? Labai ačiū. Iškilo problema neturime laiko ir labai prašau uh, ponui Sami ir Dvorkin atsakyti trumpai, o poniai Brantner, jeigu turėsite laiko po posėdžio tiesiai atsakyti, nes dabar iškilo uh, labai rimta problema dėl laiko. Prašom, ponė Sami. Pirmiausiai. Dėl aktyvistų nevyriausybinio organizacijų tai labai rimtas atvejis, e, tiem žmonėms grėsia penki metai kalėjimo pagal mūsų baudžiamosius įstatymus. Ir jeigu uh, bus pasakyta, kad jie, uh, jiems padeda trečiosios šalis, tai jie tikrai nuo 3 iki 5 metų gali būti nuteisti bausmėms nuo 3 iki 5 metų. Nežinau, ar tiesiai iš tarybos ateina nurodymai. Tai yra organizacija, kuri per tarptautinio bendradarbiavimo ministeriją e, e, siekia pradėti visą, pradėjo visą procesą susidorojimo su nevyriausybinis organizacijomis. Aš nežinau, ar e, daug žinote, ką nors galite padaryti dėl ponios uh, Abunega. E, jeigu ji galėtų gauti ES vizą, tai būtų vienas iš tiesioginių pagalbos pasireiškimų. Tai ir e, taip atspindėtų ES galimybės reaguoti. Kitas dalykas - salafitai ir kiti kariniškiai negali balsuoti Egipte. Tačiau egzistuoja tiesioginis ryšys tarp salafitų, kariškių ir musulmonų brolyjos. Taip, taip yra. Marija David sakė, kad Egiptas turi daug dujų, tačiau žmonėms iškyla problema apsirūpinti dujomis namie. Vienintelė uh, organizacija, kuri kontroliuoja dujų reikalus šalyje, yra vyriausybė. Tačiau e, salafitų nariai, įvairūs lyderiai e, turi įvairių galimybių aprūpinti gyventojus eilinius dujomis. E, pavyzdžiui, e, tokiu būdu yra e, nuperkami balsai, žmonės gauna dujas už labai žemą kainą. Aš nemanau, kad Europos. E, ne, dėl Europos Sąjungos e, dalyvavimo konstitucinėme procese. Pasižiūrėkime į 10-ojo dešimtmečio Alžyrą, Turkiją 9-ame dešimtmetyje. Tai yra mišinys panašių elementų. Dėkuoju. Dėkoju Jums už pasisakymus ir toliau stebėsime padėtį, naudosime turimus kanalus. Kamera, so please all the resource. Kitas uh, uh, klausimas yra uždaras. Uh, tie, kurie negali dalyvauti uždarėme posėdėje, prašom išėti iš salės. So.